Good afternoon, colleagues. Uh, Labą dieną, kolegos. Jei niekas neprieštarautų, tai tvirtiname darbo tvarkę. Pirmininko keletas pareiškimų prieš mum pradedant kalbėti pagal mūsų darbo tvarkėje numatytas temas. Pirmiausia, tai e, koks yra vertimas šiandien Noriu pasakyti, kad šiandien nėra vertimo į kroatų, danų, maltiečių ir gailų kalbas. Toliau koordinatorių rekomendacijų tvirtinimas. E, pranešėjai ponas Vozenberg, EPP yra pranešėjas kibernetinio saugumo ir kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Tema ponas Dijas Demera yra pranešėjas dėl tarybos įgyvendinamojo sprendimo 2021-2021 dėl trečiųjų šalių ir organizacijų, su kuriomis Europolas turėtų sudaryti sustarimus. Ponas Gal, EPP yra pranešėjas ETIAS e sistemai. Dabar, e, kadangi trūksta laiko, nuspręsta dirbti tik anglų kalba. Ir tai liečia keletas temų, tai yra pranešimas dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų Toliau tarybos įgyvendinamojo sprendimo pasiūlymas dėl automatinės duomenų, automatinių duomenų mainų, kalbant apie automobilių registravimą Danijoje. Toliau tarybos įgyvendinamas sprendimas dėl automatinio duomenų keitimosi e, su Graikija, taip pat e, dėl automatinio keitimosi su Latvija, daktiloskopiniais duomenimis ir dar kai kuriom šalim ar komitetas tvirtintų tokias koordinatorių rekomendacijas. Jei nieks neprieštarauja, tai tvirtiname. Ir dar norėčiau priminti, kad rytoj 10.15 minučių bus balsavimas elektroniniu būdu, taigi būkite pasirengę balsuoti. Dabar trečiasis punktas - mūsų diskusija aukšto lygio ekspertų grupė informacinių sistemų ir saveikumo klausimais. Kaip žinote, kolegos, Šita aukšto lygio grupė buvo pernai birželį įkurta. Jai vadovauja generalinis direktorius ponas Rūtė. Jis pernai spalį buvo mūsų komitete ir pasakojo apie tos grupės darbą, bet to paskelbė gruodį tarpinę ataskaitą su mm, tarpiniais rezultatais ir mm, numatymu, kaip toliau bus dirbama. Noriu pasakyti, kad kai kurios temos, kurias varso ta grupė, yra labai politinės, kai kurios labai techninės. Ir dėl to džiaugiuosi, kad šiandien mūsų posėdėje yra komisaras e, Kingas, kuris pristatys mum pirmus aukšto lygio darbo grupės darbo rezultatus. Noriu pasakyti, kad praėjusią savaitę komitetas išreiškė nemažą susidomėjimą tarpusavio saveikumu ir aukšto lygio grupe. Tas buvo e, Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų taryboje. Ir aišku, naudojamės įvairiomis duomenų bazėmis ir čia labai svarbus yra duomenų apsaugos ir privatumo apsaugos klausimai. E, tarpusavio saveikumas su tuo yra irgi susijęs. Ir kai tik komisijos narys ponas Kingas užbaigs savo pristatymą, galėsime šią temą aptarti. Noriu taip pat pasakyti, kad tarybos nemažai narių norėjo atvykti į mūsų komitetą ir pakalbėti apie informacinių sistemų saveikumą ir yra kreipęsi į koordinatorius. Per kitą koordinatorių posėdį šis pasiūlymas bus svarstomas dėl tarybos narių atvykimo, o dabar džiaugiuosi galėdamas pasveikinti poną Kingą ir galite pradėti savo pristatymą. Dėkui pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, džiaugiuosi galėdamas būti su jumis ir aptarti mūsų darbą informacinių sistemų saveikumo procesas. Nuolat esame raginami pagilinti, pagerinti informacijos mainus ypač e, teroristinių atakų. E, mm, Tuo atakų rezultatai parodė, kad reikia keistis, daugiau keistis informaciją ir išaiškėjo klaidos keičiantis tais duomenimis vienas asmo gali turėti įvairias tapatybės įvairiose sistemose ir tai ne visuomet yra pastebima ir tai iš tiesų gali sukelti rimtų problemų. ES informacinės sistemos turi pateikti e, policijos pareigūnams, e, pasienio tarnautojams tikslę ir naujausią informaciją, kad jie galėtų dirbti savo darbus. Ir dėl to mums reikia pasižiūrėti, kaip galėtume pagerinti duomenų kokybę, tų duomenų, kurie patenka į sistemas, kad galėtume pagerinti tų duomenų apdorojimą sistemose bei e, užtikrinti geresnę prieigą prie tų duomenų tiems specialistams, kurie konkrečiai dirba su tais duomenimis ir kuriem tie duomenys yra reikalingi. Bet pirmiausia, aišku, reikia kuo geriau pasinaudoti esamomis sistemomis, kad jų potencialas būtų kuo geriau naudojamas. Ir mes dėl to remiame tas valstybės narės, padedame tom valstybėm narėm, kurios turi įsidėkti prium sistemą teikiame paramą e, tom, kurios dar nespėjo įgyvendinti PNR direktyvos keliautojų duomenų registro sistemos. Gruodžio mėnesį pateikėme pasiūlymą dėl Schengeno informacinės sistemos sustiprinimo, kai valstybės narės galės kelbti įspėjimus apie asmenys, kurie susiję su teroristiniais nusikaltimais. Pirmą kartą tokia prievalė SIS sistemoje yra Taip pat yra padaryta pažangos informacijos keitimosi tarp nacionalinių institucijų srityse. E, tie duomenys, kuriuos valstybės narės teikia Europolui, tokių duomenų apimtis labai išaugo. Tas pats liečia ir Šengeno informacinę sistemą. Taigi mes judame tinkamą linkme, bet dar laukia nemažai darbų ir pažanga visose srityse taip pat reiškia spragų, kurių dabartinės sistemos neužpildo užpildymą. Ir čia būtų pasiūlymai dėl ES atvykimo išvykimo sistemos ir dėl etijas. Ir taip pat norime pasižiūrėti, kaip mūsų visos sistemos galėtų tarpusavyje geriau e, saveikauti. Ir tai yra būtent, kalbant apie saveikumą esminis dalykas. Geriau sujungti visas sistemas, kad jomis būtų galima kuo geriau naudotis. Nes dabar informacijos e, keitimasis yra fragmentuotas ir ne visuomet matomi ryšiai tarp duomenų. ir kaip jau minėjo pirmininkas, praėjusiais metais buvo sukurta aukšto lygio ekspertų grupė informacinių sistemų ir saveikumo klausimais, kad išsiaiškintų, kaip tą saveikumą galima užtikrinti. Prieš pereinant prie pranešimo šią temą, norėčiau um, dabar apsvarstyti um, esamą situaciją ir tuos mitus, kurie egzistuoja, kalbant apie informacinių sistemų saveikumą. Tai uh, nereiškia, saveikumas nėra vis didesnio kiekio duomenų surinkimo. Ne, tai yra tikslingas ir kryptingas esamų duomenų panaudojimas. Antra, saveikumas nėra vienos didelės duomenų bazės sukūrimo, sukūrimas, kur būtų absoliučiai visi duomenys ir prie kurių bet kas, kas tik nori, galėtų prieiti. Ne, priešingai, kalbant apie naują asmens duomenų apsaugos sistemą, ir naudojantis naujausiamis technologijomis galima užtikrinti, kad duomenys gaunami tik tai, kai reikia ir taikant proporcingumo ir reikalingumo principą. Ir trečias saveikumas niekaip nepažeidžia duomenų apsaugos. Priešingai, saveikumas būtent užtikrina pagrindinių teisų apsaugą ir aukšto lygio grupę vienyje e, aukšto lygio pareigūnus, iš įvairių valstybių narių, taip pat Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną ir duomenų apsaugos agentūrą. Olybės sekretoriatas yra stebėtojas ir duomenų apsauga ir privatumo užtikrinimas. Čia yra esminės svarbos dalykai. Duomenų apsaugos įstatymas užtikrina, kad duomenys nebūtų tvarkomi neteisėtai. Bet tos tie, tie fiktyvus e, identitetai fiktyvi tapatybė pagal duomenų apsaugos įstatymą nėra saugoma. Ir galiausia noriu pasakyti, kad aukšto lygio ekspertų grupė nėra e, grupė, kuri dirba už uždarų durų. Jos įgaliojimai yra apsvarstyti įvairias saveikumo galimybės ir numatyti pagrindą bendroms institucijų diskusijoms, kaip toliau reiktų veikti šioje srityje. Ir šiandien aš esu pasirengęs apsvarstyti tą aukšto lygio darbo grupės mm, tarpinę ataskaitą ir tuos tarpinius rezultatus. Kol kas ši darbo grupė apsvarstė duomenų kokybės klausimus, vieną paieškos funkciją, jo sukūrimą, toliau biometrinių mm, duomenų e, ieškojimo sistema ir bendras duomenų repozitoriumas. Duomenų kokybė. Čia kalbame apie centralizuotą sistemą EULISA. Už tai atsakinga e, ta agentūra yra Talinė ir sta, Strasbūrė. Ir čia kalbam apie galimybių, kaip nustatyti, numatyti automatinius duomenų kokybės kontrolės mechanizmus ir duomenų kokybės rodiklius. E, komisija yra pateikusi atitinkamą pasiūlymą ir mes palankiai į jį žiūrime, nes duomenų kokybė yra labai svarbi. Taip pat duomenų kolegų peržiūra yra numatyta ir taip pat specialistų nacionalinių lygmenių rengimas. Antra, kalbant apie tą vieningą paieškos funkciją, tarpinė ataskaita rodo, kad reikia pasižiūrėti apie pakalbėti apie Europos paieškų portalo galimybę, kad galėtume geriau pasinaudoti esamomis sistemomis, laikantis dabartinių prieigos ir naudojimos taisyklių. Ir komisija taip pat siūlo taikymo srities e, tyrimą atlikti ir bandomąjį projektą. Tas tyrimas bus iki birželio padarytas ir e, tada galėsime išbandyti numatyti atitinkamą bandomąjį projektą. Trečia aukšto lygio eksperto grupė taip pat svarstė biometrinių atitikmenų paslaugų sistemą. Tai yra, pavyzdžiui, vizų informacinė sistema Eurodac ir siūloma atvažiavimo, išvažiavimo sistema. Visos šios sistemos galėtų naudotis viena bendra biometrinių duomenų lyginimo sistema. Ir ta sistema galėtų tikrinti tapatybę visose šiose sistemose, leisti paiešką per įvairias duomenų bases, naudojantis biometriniais duomenimis ir tuo būdu išryškinti fiktyvius, e, išryškinti fiktyves tapatybės. Ir aišku, laikantis asmens duomenų apsaugos taisyklių, kurios yra numatytos įvairiose sistemose. Tuo būdu kiekvienai duomenų kategorijai būtų taikomos atskiros prieigos sistemos, atskiros prieigos taisyklės. Ir čia mes kreipiamės į EULIZą, kad e, būtų apsvarstyta galimybė tokią bendrą duomenų atitikimo sistemą turėti. Ir galiausia, kalbama apie bendrą repozitoriumą. Mm, čia turime galvoje alfa skaitmeniniai duomenys. Tai yra, kai bazės e, naudojasi bendra e, tapatybės duomenų baze, asmens, asmuo gali būti registruojamas įvairiose duomenų bazėse tik tai pagal vieną tapatybę. Ir tuo būdu čia išvengsime tų fiktyvių, netikrų tapatybių. Uh, Ir čia šioje srityje reikia dar daugiau darbo ir komisija prašė, kad ši grupė pagalvotų apie galimybę, e, kad tas repozitoriumas būtų išplėstas ir apimtų e, atvykimo išvykimo sistemą ir kitas sistemas ir pateiktų ataskaitą. Taigi aukšto lygio grupė šios klausimus planuoja svarstyti iki balandžio pabaigos ir pati ekspertų grupė jokių sprendimų nepriima. Jis tiesiog pateikė išvadas ir rekomendacijas galutinėje ataskaitoje. Tas atask, e, ta ataskaita bus paskelbta gegužės pabaigoje ir komisija tada su jumis, su parlamentu ir su taryba galės aptarti ateities darbus šioje srityje. Atsiprašau, jei kalbėjau šiek tiek per ilgai. Galbūt E, tikiuosi, kad, kad supratote visas tas diagramas, kurios yra ataskaitoje. Ir dabar tikiuosi, mes padiskutuosim šią temą ir aš esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Dėkuoju, Julian. Kalbėjote apie diagramas, bet jūs paminėjote svarbiausius dalykus ir žodžiu. Paminėjote tos klausimus, kurie mums iki šiol kėlė daugiausia uh, nerimo, tai būtent, kad nebus renkama dar daugiau papildomų duomenų centralizuoti, bet kaip tik, kad bus galima geriau panaudoti turimus duomenis, taip pat užkirsti kelią fiktyvių tapatybių kūrimui ir bus galima lengviau atsekti, kam priklauso duomenis ir nebus tokia situacija, kad surinksim vis daugiau e, informacijos, o duomenų apsaugos normos suprastės. Taigi džiaugiuosi, kad jūs tai paminėjote Taip pat pakalbėjote apie tai, kad pagrindiniai pareigūnai gaus naują prieigą prie informacijos, tokio, kokios iki šiol neturėjo. Na, ir mes dabar norėsime dar labiau pasiginti šį klausimą ir pirmą žodį steiksiu ponui Duprie. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui, gerbiamas komisarė, už tai, kad atvykote pas mus ir pristatėte mm, naujausius šios grupės darbus. Norėčiau pirmiausia išsakyti savo mintis, kurios nesusijęs su tuo, ką jūs sakėte. Kai kalbame apie keitimąsi informaciją, tai čia kalbame apie e, pagrindų sprendimus, kurie buvo priimti iki Lisabono sutarties įsigaliojimo. Tai ar komisija nemano, kad atėjo laikas jau pereiti prie Lisabonos sutarties reikalavimų, tai yra pagrindų sprendimus keisti reglamentais. Ir kiek žinau, yra net ir data tokiam perėjimui numatyta. Taigi, ar komisija ketina tą daryti? Antra. E, kaip ir jūs, gerbiamas e, komisarė, e, kaip ir aukšto lygio ekspertų grupė pastebėjo, Aišku, kad duomenys, jei nėra kokybiški, nėra ir naudingi. Tai jei mes neturėsime galimybių e, kokybiškai tų duomenų tvarkyti, tai irgi nieko gero nepasieksime. Ir norėčiau paklausti, kokios konkrečios prieigos galimybės skirtingom institucijom yra prie tų duomenų. Jūs minėjote, kad Birželį buvo sukurta ekspertų grupė. o 16 metų balandį komisija yra pateikusi savo pasiūlymą dėl atvykimo išvykimo sistemą. Gegužė buvo Eurodac peržiūra, lapkritį ETIAS sistemos dokumentas, o gruodį SIS keitimai. Taigi viskas buvo daroma, kai aukšto lygio grupė dar neturėjo jokių galimybių pateikti kokių savo darbo rezultatų apie tas sistemas, ryšį tarp jų ir jų tarpusavio saveikumą. Paimsiu pavyzdį. Pavyzdžiui, peržiūrint Eurodaką, jei išlaikysime 10 pirštų atspaudų, o ES sistemoje, atvykimo ir išvykimo sistemoje yra tik tai keturi pirštų anspaudai. Tai kodėl yra toks skirtumas ir kaip jis paaiškinamas. Manau, kad galbūt per daug sparčiai dirbama su kai kuriais komisijos pasiūlymais, net nelaukiant aukšto lygio ekspertų grupės išvadų, o tos išvados gali priversti mus dirbti šiek tiek kitą kryptim. Kitas pavyzdys - atvykimo išvykimo sistema ir etijas, etijas sistema. ETS yra iš ankstinio leidimo sistema. Ir jūs sakėte, kad tarptų dviejų sistemų kol kas nėra jokio ryšio. Tai kaip tada bus? Atvyks asmuo ir išvyks asmuo pagal atvykimo išvykimo sistemą, bet iš ankstinio patvirtinimo tikrinimas, ar jis turi tą iš ankstinį leidimą atvykti ar ne, tai to mes niekaip iš anksto negalėsime patikrinti. Tai kaip čia bus tada dirbame. Ir dar vienas dalykas. Turime nelaukti priešingų atvejų. Tie mūsų darbai įvairiose srityse nebūtinai užtikrins visų sistemų saveikumą. Taigi labai norėčiau, kad aukšto lygio ekspertų grupė uh, iš tiesų ta Eurodak, SIS atvykimo, išvykimo ir etijas sistemas išnagrinėtų, kad iš tiesų galėtume užsitikrinti, kad mūsų darbas yra sklandus ir kad nekiltų tarpusavio saveikumo problemų. Much, uh, Labai ačiū. Toliau Virgit. Dėkoju. Dėkui komisijos nariui už suteiktą informaciją. Turiu penkis ar šešis klausimus. Jūs pradėjote savo įžanginę kalbą sakydamas, kad trūksta informacijos mainų ir paminėjote pavyzdį, kai kartais žmonės registruojasi sistemose įvairio, skirtingomis tapatybėmis. Bet problema yra ne vien ta, kad nėra naudojamasi turimais duomenimis, bet problema yra ta, kad nėra suvedama informacija į duomenų bazės. Tai ir ta, tokiais atvejais, net jeigu padidintume sistemų saveikumą, tai nieko neišspręstų. Tarpinės ataskaitos trečiame puslapyje yra parašyta, kad dabar taip atrodo, kad esamos sistemos ir praktika turėtų būti pagerinta prieš pradant galvoti apie tai, kaip sukurti naujas sistemas. Čia viskas tvarkoj, bet po to yra parašyta 11 puslapių teksto, kur yra nupasakojama, kokios naujos praktikos ar sistemos turėtų būti sukurtos. Ar tai yra dėl to, kad valstybės narės nenori e, taisyti esamų sistemų ir nori naujų, o gal saveikumas ir ar saveikumas tikrai e, nereiškia naujų sistemų kūrimo, bet nejaugi ne tai dabar ir vyksta. Ir komisija, ar ketinate pateikti naujų pasiūlymų. Ir jeigu tai padarysite, ar jūs galėsite užtikrinti, kad prieš pateikiant pasiūlymą vyktų deramos tarptarnybinės diskusijos. Ir be to norėčiau pabrėžti priemonių būtinumo ir proporcingumo aspektą. Ir čia reikia nepamiršti ir privatumo, ir asmens duomenų saugumą, bet taip pat reikia nepamiršti e, asmens apsaugos aspektų, pavyzdžiui, nekaltumo prezumcijos, ji turėtų būti įgyvendinama. Nes jeigu mes planuojame renkti duomenų repozitorimą, kuriame būtų visų SIS, Eurodac ir kitų sistemų tapatybės, tai reikia užtikrinti, kad tokia bendra sistema būtų tikrai saugi. Gal galėtumėte taip pat pateikti daugiau informacijos apie duomenų saugyklą, kokia bus jos paskirtis. Uh, ir kaip bus užtikrintas duomenų anonimizavimas, jeigu bus dirbama su tokiojais duomenimis kaip tautybė, e, lytis ir kita informacija, ar bus vis tiek įmanoma identifikuoti konkretų asmenį, remiantis tik tokią informaciją. Na ir kitas klausimas dėl saugumo sąjungos. Mes apie ją kalbame, kalbam apie tai, kad tam praverstų bendras tapatybių repozitoriumas, kuriame, kuris apimtų atvykimo išvykimo sistemą ir ETS. Gal galėtumėte paaiškinti, bus, kokia bus pridėtinė vertė tokios naujos saugyklos, kai jau dabar yra europinis paieškos portalas, per kurį galima ieškoti duomenų paraleliai keliose duomenų bazėse. Galbūt čia ir baigsiu. Jūs ištarėte repozitoriumas labai puikiai. Nežinau, ar komisija supras, ką reiškia tas saugykla, duomenų sandėlys, kaip jūs pasakėte. Mes tokio žodžio paprastai nevartame, bet manau visi suprato. Ponas Bonė. Dėkoju, dėkui komisijos nariui už jūsų pristatymą, už paaiškinimus tų svarbių klausimų. Dėkoju ir už informaciją apie aukšto lygio darbo grupės darbo rezultatus. Visų pirma, noriu pasakyti, kad aišku, kad saugumo sumetimais reikia išspręsti keletą dilemų. Viena iš tokių yra, kas turi būti privaloma, o kas turi būti savanoriškai pasirenkama, kalbant apie duomenų mainus. Jūs šitą problemą irgi paminėjote Ir manau labai svarbu ir toliau diskutuoti šio klausimu, nes mes pradedame diskusijas su valstybėmis narėmis ir aiškėja, kad šitas klausimas yra labai svarbus. Toliau dėl savykumo. Čia yra ir teisinis aspektas, taip pat ir techninis aspektas. Ir manau, kad labai svarbu yra bendradarbiauti, kalbant apie savykumą, su visomis tarnybomis Ir reikia, reikia atsižvelgti visas priemonės, kurių e, imasi komisija, planuodama administracinius pajėgumus, e, kalbėdama apie pagalbą valstybėms narėms užtikrinti administracinius pajėgumus įgyvendinant saveikumą. Be to, kalbant apie reikalavimus, reikalingas nuoseklumas, būtent kokių duomenų mums reikia. Nes dabar reikalavimų yra daug ir įvairių Ir kaip ponas Duprė sakė, reikėtų aiškiai įvardinti, ko mums reikia. Tai yra labai svarbu tolesniam darbui. Toliau aš manau, kad svarbiausia yra sukurti tokią sistemą, kurioje bus stebėjimas realių laikų vykdomas ir taip pat duomenų apdorojimas realių laikų. Ten turėtų vykti, tai yra labai svarbu duomenų saugumui nes ne tik tai kalbant apie duomenų surinkimą, bet ir apie greitą reagavimą. Mes privalome dirbti su valstybėmis narėmis, taip, bet turime sukurti bendrą sistemos struktūrą, kuri mums leistų naudoti duomenės ir reaguoti realiu laiku. Kas dar yra svarbu, tai yra tinkami algoritmai, bendri duomenų procesoriai. Jūs e, irgi tai minėjote, tai yra labai svarbu, kalbant apie duomenų apdarojimą. Ir be abejo, jeigu bus bendra naršyklė, viena naršyklė, tai e, bus irgi labai naudinga. Toliau kitas mano pastebėjimas, penktasis jau, sutinku, kad mums reikia bendro, bendros domenų saugyklos, to repozitoriumo. Repozitoriumas tas žodis turbūt buvo, ne, iš latinų kalbos čia. Na, kaip ten bebūtų, jam turėtų būti taikomas GPR taisyklės ir nepamirškime saugumo. Privatumo apsauga ir čia galima prisiminti privatumo elektroninėje erdvėje reglamentą. Iš tiesų, tai yra nauji klausimai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį ir dabar planuojant šitą bendrą duomenų saugyklą. Tai tokie pagrindiniai pastebėjimai ir manau, kad mums reikia pradėti dirbti greičiau Ir taip pat reikėtų daugiau informacijos, reikėtų stikti informacijos valstybėms narėms, nes joms reikės pritaikyti, e, prisitaikyti prie tų visų naujų reikalavimų. Dėkui. Ačiū toliau, ponės Argentinai. Ačiū pirmininkė. Aš jau dabar šiek tiek pasimečiau jau perskaičiusi pirmą sakinį tarpinėje ataskaitoje, kur yra kalbama apie paralelinius migracijos valdysenos kovos su organizuotų nusikalstamumu e, klausimus, nes visi šitie iššūkiai yra labai skirtingi, nėra labai gerai juos vadinti lygiai grečiais. Man nelabai matosi, koks yra ryšys tarptų iššūkių. Ir taip pat ES yra kelios duomenų bazės, ir tos duomenų bazės yra skirtos e, palengvinti atvykimo ir išvykimo procesą į ES tiems žmonėms, kurie turi teisę būti ES. Čia galima pagalvoti apie vizą sistemą, apie etijas. Duomenų bazė turi padėti taip pat e, žmonėms būti identifikuotėms, kai jie pateikia paraišką dėl pabėgėlio statuso ar, ar dėl prieglopščio. Taigi tos domenų bazės turi labai aiškius tikslus. Ir aš norėčiau suprasti štai, kad jeigu mes pradėsime tarpusavyje sieti įvairias domenų bazės, tai kur bus ribos ir iki kokio lygio mes tas domenų bazės susiesime ir ar išsaugosime pirminius duomenų bazių e, tikslus. Ir man atrodo, kad tie duomenys, kurie bus įvedami į duomenų bazę, turėtų būti tie duomenys, kurių tikrai reikia, kad, jie, kad duomenų įvedimas neturėtų neigiamų pasiekmių žmogui norinčiam atvykti ar išvykti. Aš žinau vieną pavyzdį, kai žmogus e, buvo tirtas Europolo, buvo pripažintas nekaltu, bet paskui netyčia kažkuri trečioji šalis įvedė tos duomenys į duomenų bazę ir tai yra trečios šalies pilietis ir Ir e, tiesiog Vokietija nusprendė to asmens neįsileisti, nes pagalvojo, kad atsarga gėdos nedaro. Jeigu jau žmogus yra paminėtas Europolo duomenize, duomenyse. Ir iš tikrųjų yra ne vienas toks atvejis, kai, ir te, kai tie duomenys, nors jie nėra patys savaime kenksmingi, bet tai rodo kažkokį ryšį su Europolu, E, ir tie duomenys žmonėms turi neigiamų pasiekmių. Taip pat dėl vaikų pirštų atspaudų, dėl prieigos teisės, aps, teisės, teisės saugos pareigūnams nebus taip, kad bus piknaudžiaujama iškreipiama statistika, kalbant apie tai, kiek pabėgėlių prašo prieglapšio, suskaičiavus tiesiog jų piršto atspaudus, nes juk mes ir visų Europos piliečių piršto spaudų neturime. Tai mano pagrindinė mintis yra ta, kad kaip mes, iki, iki kokio lygio bus e, susietos domenų bazės ir kaip mes galėsime užtikrinti, kad nebūtų piknaudžiaujama tais domenėmis. Aš jau ir taip esu pasimetusi po savaitgalio naujienų iš Amerikos, kur yra e, nuspręsta neįleisti musulmonų. Tai iš tikrųjų čia yra daugybė e, susijusių klausimų, kurie paveiks tų žmonių privačius gyvenimus. Ačiū, pona Metsola, turiu. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju komisarė, kad atvykote į, į mūsų diskusijas. Man atrodo, kad dabar yra labai svarbu kalbėti apie sienų saugumą, e, apskritai saugumą ir todėl yra labai svarbu, kad mūsų informacinės sistemos būtų saveikios e, ir būtų gerai, kad veiktų duomenų pasikeitimas tarp valstybių narių. Ir aš e, galiu pritarti savo kolegai Boni ir manau, kad būtent šiuo metu e, šie procesai yra labai svarbus. Bet kita vertus, tai yra ne tik techniniai klausimai, tai yra e, aspektai e, susiję su, tai yra teisiniai aspektai privataus gyvenimo aspektai ir jų visų negalima pamiršti. Manau, kad reikia atsižvelgti visą tai ir sukurti tinkamus saugiklius. Svarbiausia, kad piliečiai pasitikėtų mūsų sistema ir kad jie jaustusi, kad ir jų privatus gyvenimas yra nepažeidžiamas, bet tuo pačiu jaustusi ir e, saugus. Aš mačiau aukšto lygio ekspertų grupės ataskaitą ir e, laukiu galutinės ataskaitos kitais metais ir manau, kad šiame komitete mes galėsime aptarti ir galutinius rezultatus. E, E, o dabar norėčiau užduoti porą klausimus. Visų pirma, prieiga prie duomenų. Mes turėtume patikrinti, kaip mes galėtume geriau kontroliuoti tą prieigą, e, turėtume geriau žinoti tas duomenų bazės, nes e, čia yra daug tokių specifinių dalykų. Jūs apie tai kalbėjote ir savo pasisakymę ir galbūt galėtumėte tą dar labiau pakomentuoti, išsamiau pakomentuoti, ar ar ta vieninga duomenų bazė, e, duomenų bazė bus prieinama visiems, kas e, norės gauti kažkokių duomenų. Ir žinau, kad e, taip pat ir mūsų vis, institucijoms valstybinėms bus taip pat labai įdomu žinoti, todėl galbūt jūs galėtume, galėtumėte išsamiau pristatyti šį projektą. Dėkoju, ponas Koelio. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė komisarė, už jūsų e, paaiškinimus e, apie aukšto lygio ekspertų grupės darbo rezultatus. Manau, kad e, mums reikia turėti e, bendrą vaizdą ir manau, kad parlamentui būtų svarbu žinoti šios aukšto lygio ekspertų darbo grupės rezultatus. Ir neseni išpoliai, aš turiu omenyje, Berlyno atvejai rodo, kad vis tik yra spragų mūsų sistemose, jūs tą beje irgi paminėjote savo įžanginėje kalboje. Kada komisija e, pateiks galutinį e, siūlymą po galutinių darbo grupės rezultatų paskelbimo? Toliau kitas klausimas. E, mums taip pat reikia, kad ir valstybės narės aktyviai veiktų, kad jos e, pateiktų saugius pateikimus duomenis. E, ir todėl norėčiau paklausti, ar ši dar e, ekspertų grupė e, spręs šios klausimus, ar šie klausimai bus sprendžiami horizontaliai. E, Dėkuoju už atsakymą. Thank you, Carlos. And uh, um, uh, Mrs. Interville, please. Um, yes, thank you, Chair. E, Pone Intvelt, dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, ponė komisarė. Visų pirma, norėčiau aiškiai pasakyti, kad aš sveikinu visas pastangas, kurios yra dedamos tam, kad būtų e, didesnis informacinių sistemų saveikumas. E, mes jau, e, kiek žinote, e, kiek, kaip žinote, pasisakėme dėl PNR duomenų pasikeitimo ir iš tiesų su tuo susiję ir labai rimtos abejonės. Jūs kalbėjote apie duomenų apsaugos klausimą, bet yra vienas iš daugelio saugiklių, kurie yra būtini. Aš nedaug apie tai radau šiame dokumente. Aš nematau apie, e, nieko neradau apie e, demokratinę e, priežiūrą. E, todėl man būtų įdomu paklausti, kas čia bus ES kompetencija, kas bus nacionalinė kompetencija, ko, kokia teisė sistema mes e, remsimės. E, tai manau, kad tai turėtų būti išaiškinta. Mes kalbame apie sistemų saveikumą bet e, kol kas atrodo, kad mes tiesiog e, kalbame apie bendrą duomenų bazę ir todėl būtų svarbu žinoti, kas už ją bus atsakingas. Ir e, aišku, čia šiais laikais reikia sakyti, kad pasitikėjimas yra gerai, bet kontrolė yra geriau. Ir E, kai JAV prezidentas pateikė tam tikrus politinius pasiūlymus, kuriuos aš atmetu ir kurie man kelia nerimą, aš žinau, kad ES e, Europos Sąjungoje yra daug jo e, bičiulių, jį palaikančių ir manau, kad mūsų piliečiai iš tiesų nusipelno geriausios įmanomos apsaugos, geriausių įmanomų saugiklių nes būtent tai ir yra demokratijos pagrindinis bruožas, ne rinkimai, o, o būtent tas saveikumas turėtų būti kiekvieną e, vis, vis labiau stiprinamas. Ir mums reikia išsiaiškinti, koks bus teisinis pagrindas, e, kokia bus demokratinė ir teisinė prie, priežiūra. O dabar dar norėčiau užduoti klausimą susijusiu su šios darbo grupės E, veikla. Žinau, kad e, Norvegija ir Šveicarija dalyvauja šioje aukšto lygio darbo grupėje, o jungtinė, Jungtinės Amerikos valstijos? E, ne, tai gerai, nes aš galvau, kad kažką netaip supratau. Taip pat man įdomu, ar dalyvauja 29 29 straipsnio darbo grupėje, nes, nes jie tarsi turėtų būti įtraukti į pasiūlymų e, teikimą, nors aš nemanau, tai yra, kad tai yra suderinama. Ir kita, kitas dalykas, nepamirškime, kad jau ir taip turime daug įvairių priemonių. E, mes negalime dabar pradėti kurti kažką visiškai naujo. Mes turime įsitikinti, kad tos priemonės, tos sistemos, kurios jau dabar yra, kad jos tinkamai veiktų, kad būtų galima keistis duomenimis. E, pavyzdžiui, reikia naujos PNR duomenų bazės susijusios su autobusais ir traukiniais. Mes nenorime, kad pasikartotų tokie išpoliai kaip Berlyne, todėl jeigu kažką darome, tai darykime tą tvarkingai su visais įmanomais saugikliais ir užtikrinkime, kad būtų galima naudotis tinkamai šitą sistemą. Dėkuoju toliau, ponas Diezdemera. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė komisarė. Atsiprašau, kad pavėlavau ir neišgirdau e, jūsų pristatymą, bet galiu pasakyti, kad aš labai dėmiai perskaičiau ataskaitą tos aukšto lygio ekspertų darbo grupės. Ir noriu pasakyti tokius dalykus. Informacinių sistemų saveikumas yra svarbus dalykas, tačiau, kad mes suvoktume viso šio reikalo mastą, aš. E, pabandžiau pažiūrėti, kaip galima būtų suderinti 14 įvairių um, duomenų bazių. Uh, E, tai Eurodak, ECRIS ir kitos sistemos kaip veikia. E, aš dabar nenoriu kalbėti apie duomenų kokybę ir e, apie tai, kaip tie duomenys yra siejami, pavyzdžiui, su muitinės turimais duomenimis arba kaip išvykimo ir atvykimo atitinkamų asmenų duomenys yra renkami. E, kaip veikia visos kitos sistemos. Iš tiesų mes turime 14 įvairių duomenų bazių, duomenų rinkimo sistemų. 14 tai yra tikrai labai daug. Ir e, čia dabar kalbate apie vieną paieškos sistemą, apie duomenų saveikumą, apie e, biometrinių duomenų atitik, atitik, atitikmenų sistemą ir lyginimo sistemą. Tačiau man atrodo, kad labai įdomus šiuo atveju yra pagrindinių teisų klausimas. Ir taip pat reiktų iškelti klausimą, kaip e, visos su saugumu susijusios organizacijos galėtų turėti prieigą prie tų duomenų bazių. Todėl norėčiau užduoti tokius klausimus, ponė komisarė. E, E, kadangi birželį ar liepą turėjo būti paskelbti e, šios aukšto lygio ekspertų grupės e, darbo rezultatai, o kadangi aš pats rengiu pranešimą šią temą, aš norėčiau paklausti, kokį poveikį mano pranešimui turės tos darbo grupės rezultatai Taip pat norėčiau paklausti, ar bus bendra europinė naršyklė ar kažkokia paieško sistema, ar bus anoniminė duomenų saugykla, ar jūs tą numatėte ir kaip tai yra susiję su ateities projektais. Ar komisija ketina išplėsti duomenis apie asmenų atvykimą ir išvykimą, tai yra įtraukti ir e, europiečių, duomenis apie europiečius, ES piliečius. Ir e, taip pat reikia nepamiršti profesionalaus tokių duomenų sistemų administravimo ir kontrolės. Dėkoju. E, atsiprašau, pasisakysiu trumpai, pamiršau vieną svarbų klausimą. Dažnai, kai kalbame apie duomenų kokybę, man susidaro įspūdis, kad mes kalbame apie techninę duomenų kokybę, bet manau, kad labai svarbu, mes, labai svarbu patikrinti e, šaltinių patikimą patikimumą. Užduodu šį klausimą dėl to, kad toje tarpinėje ataskaitoje yra paminėtas bendradarbiavimas su Interpolu ir manau, ponė komisarė, kad jūs geriau už mane žinote, kad e, kai kurie žmonės yra e, neįtraukti į Europolo duomenų bazę arba jie yra įtraukti ne dėl kažkokių nusikaltimų, o dėl e, politinių pažiūrų. Taigi turime tikrinti e, šaltinių patikimumą. Iš tiesų valstybės narės e, turi dar savo e, duomenų sistemas. O dabar norėčiau padėkoti visiems e, e komiteto nariams už tai, kad perskaitėte ataskaitą ir kad uždavėte klausimus. E, Pone komisarė, dabar suteiksiu žodį Jums, kad atsakytumėte. E, aš savo ruoštų pirmininkė irgi norėčiau padėkoti visiems parlamentarams, kurie domisi šią sritim. Iš tiesų, kartais mm, galbūt labai sudėtingi vairių procesų aprašymai, kas nepalengvina jų supratimo. Ir aš tikiuosi, kad per bendras diskusijas e, galėtume aiškiau suprasti, galėsime visi aiškiau suprasti, kas yra siūloma ir išsiaiškinsime, kuo tie įvairūs pasiūlymai yra naudingi. Aš tikrai atsižvelgiau į tai, kad nuolat buvo sakoma, kad reikia užtikrinti veiksmingą demokratinę priežiūrą, stebėseną. Ir parlamento vaidmuo čia yra ypatingos svarbos, esminis, tą aš ir sakiau savo įžanginėme žodyje. Tarpinėje ataskaitoje yra irgi vienas iš pasiūlymų kuriame teigiama, kad reikia išbandyti, kaip tą galėtume padaryti. Ir čia nekeistume prieigos kontrolės. O kitose situacijose, kitais atvejais, galbūt reiks ir naujos teisinės struktūros. Ir tada jau reiks kartu mums su parlamentu apsvarstyti konkrečius pasiūlymus. Jei bus siūloma nauja e, teisinė struktūra ir taip pat kalbėsime apie demokratinį parlamento priežiūros mechanizmą. Ir čia remsimės esamais demokratinės kontrolės procesais. Ta aukšto lygio grupė ir kas mane jos darbė žavi, tai yra padidėjęs skaidrumas ir įtrauktumas ataskaitos pabaigoje yra išskiriamos kitos temos diskusijom. Ir tos diskusijos tada bus apibendrintos galutinėje ataskaitoje. Kalbant apie atvykimo išvykimo sistemą, tai jinai buvo nagrinėjama. Bet dabar kalbame apie papildomą skaidrumo laipsnį ir apie techninius šių klausimų svarstymus. Ir tikiuosi, kad toje baigiamojoje ataskaitoje dar skaidriau bus visi darbai aprašyti ir tie pasiūlymai gali judėti į priekį tik tada, ir jei jam reikia naujų teisinių mm, mechanizmų, tai tik po to, kai to tolesnio darbo būdai yra aptarti. Dabar tie klausimai, kurie buvo pateikti Buvo klausima, kodėl kalbame apie naujus dalykus, kai dabartinės sistemos dar turi problemų. Jau esame tą minėję ir anksčiau mes komisijoje norime, kad kuo maksimaliau išnaudotume esamas sistemas ir norime, kad valstybės narės griežčiau atsiskaitytų komisijai. Griežčiau negu kad tas buvo daroma anksčiau apie tai, kaip kai kurie dalykai yra įdėgiami. Ir tai taip pat siejasi ir su problemomis, kurios kyla įgyvendinant esamas sistemas. Ir kyla problemų dėl to, kad ne visos valstybės narės pakankamai viską įgyvendina bet kaip jau minėjau, turim žvelgti ir plačiau, apimti ir naujas rytis. Ir negalime sustabdyti darbo ir neteikti naujų pasiūlymų. Ponas Demera ir kiti kolegos e, klausia, kaip siesis dabar esamų pasiūlymų nagrinėjimas ir tas įsigilinimas į situaciją aukšto lygio ekspertų grupėje mes visą reikalą puikiai suprantame ir aišku, e, tikrai viską sugebėsime suvaldyti, nes mes negalim nei vienų, nei kitų darbų stabdyti. E, Praėjusiu metu pabaigoje pateikti pasiūlymai dėl SIS sistemos sustiprinimo įtraukia diskusijas taip pat ir aukšto lygio ekspertų grupėje, diskusijos eties klausimų irgi atsižvelgia į tas pradinės diskusijas, kurios vyko aukšto lygio darbo grupėje. Eurodak pasiūlymas buvo rengiamas atsižvelgiant į prieglopščio sistemos reikalavimus ir atitinkamai dirba ir aukšto lygio ekspertų grupė. Ir čia vieną pavyzdį norėčiau pateikti. Ir ponas Dės Demera tą pavyzdį taip pat pateikė. Tai susiję su ne vienos valstybės narės pasiūlymais, kad atvykimo, išvykimo sistema turėtų būti išplėsta, kad apimtų ir SIS, ES SIS sistemą. Ir aukšto lygio ekspertai pasižiūrės į šio klausimo technologinės galimybės. Ir atsižvelgsi tai, kas teisiškai yra įmanoma, reikalinga ir proporcinga. Bet, kaip jau minėjau, aukšto lygio ekspertų grupė jokių sprendimų neprims, ypač kai kalbame apie teisinį uh, reikalingumą ir proporcingumą, nes šie dalykai yra politiniai ir jie turi būti sprendžiami taip pat ir Europos parlamente, politinių lygių. O dabar dėl šios aukšto lygio ekspertų grupės sandaros. Vienas iš šios grupės privalumų yra tai, kad jinai yra įtrauki. Ir aš asmeniškai labai palankiai žiūriu į tai, kad įvairios agentūros, parlamentas, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas yra šio proceso dalis. Visi prisideda prie šios darbo grupės. Ir visi turi teisę Mm, tikrinti šios, mm, nagrinėti šios darbo grupės darbo rezultatus. Ir duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas taip pat e, pasilieka teisę spręsti dėl visų pasiūlymų, kuriuos pateikia ši grupė. tie įvairūs procesai, kurie siūlomi, kokią papildomą naudą jie duos ir ką konkrečiai jie reiškia. Pavyzdžiui, tas duomenų sandėlys, čia ne mano pasirinktas terminas, bet darbo grupė tą terminą pasirinko, tai norima efektyviau patikrinti duomenų kokybę. Dabar kiekviena sistema atsakinga už savo pačios duomenų kokybės tikrinimą. Kaip ir čia viskas gerai, bet mes norėtume, kad duomenų kokybė būtų giliau tikrinama. Ir tą galima padaryti dviem būdais. Pirmiausia, EULISA, kaip agentūra atsakinga už tas sistemas, e, galėtų prieiti prie visų tų sistemų ir patikrinti duomenų kokybę tose sistemose. Arba šiame e, dokumente. Kitas pasiūlymas yra pateikiamas, pažiūrėjau, anonimizuoti duomenys ir tie anonimizuoti metaduomenys toje saugykloje būtų mm, tikrinami, norint išsiaiškinti, kokia jų kokybė. Ir aš manau, kad toks metodas irgi turi tam tikrų privalumų jei leisime kažkam į visas sistemas patekti, tai tas kažkas visus duomenys galės matyti, taip pat ir asmeninius duomenys. Ir galės paimti tos duomenys, kad galėtų patikrinti juos per duomenų tą sandėlį vadinamą. Dabar vieningas paieškos interfejsas ir kaip jisai skiriasi nuo to bendro duomenų repozitoriumo. Bendras e, paieškos interfejsas, bendra paieškos sąsaja leidžia policininkam, pasienio tarnautojam e, turėti prieigą prie nacionalinių duomenų bazių, tai jie ir dabar turi, ir tuo pat metu per tą pačią paiešką prieiti prie bendro naudojimo ES duomenų bazių, remiantis aišku to pareigūno prieigos teisėmis. Ir čia kalbant apie teisinį pagrindą, tai mes jo neplanuojame keisti. Daugeliu atveju tie pareigūnai turi prieigos teisės prie daugiau negu prie vienos sistemos. Bet jiem tada reikia į kiekvieną sistemą iš naujo įeiti. Ir jei jie galės vienu smūgiu prie tų sistemų prieiti, tai iš tiesų tai labai palengvins jų darbą, remiantis tomis prieigos teisėmis, kurias jie turi. Ir būtent toks pasiūlymas ir yra pateiktas dėl tos bendros paieškos e, sistemos arba to bendro paieškos portalo. Bet tai ne tas pats, kas bendrasis biometrinių duomenų repozitoriumas. Čia galima bus asmeniui, internautojui ieškoti tam tikroje duomenų bazės vietoje, pavyzdžiui, SIS ar kitais tikslais. Ir kalbant apie asmens biometrinius tapatybės duomenys, toje sistemoje gausime informaciją, ar apie tą asmenį yra duomenys kitoje sistemoje. Bet į tą kitą sistemą reiks iš naujo įeiti, papildomai įeiti. Bet čia nauda yra ta, kad nebepasikartos tokia situacija, kokia yra dabar, kad kai kurie asmenys naudoja įvairias tapatybės įvairiose sistemoje įvairiose sistemose ir tas nėra pastebima. Tai toks yra e, to bendrojo biometrinių duomenų repozitorimo tikslas. Ir jei tokį bendrą repozitorimą nuspręsime turėti, tai tada jam reiks naujo teisinio pagrindo, naujos teisinės sistemos, kurią su jumis ir aptarsime. Taigi šiame pranešime šioje ataskaitoje tikrai nėra jokių būdų numatyta, kaip apeiti Europos parlamentą, kaip išvengti tų bendrų diskusijų. Dabar nekaltumo prezumcija. Biometrinių duomenų repozitoriumas. Jame yra tik biometrinė informacija. O papildomas sluoksnis, kuris siūlomas tam bendram tapatybės repozitoriumui, šiame repozitoriume biometriniai duomenys būtų lydimi vardo pavardės ir gimimo datos duomenų ir tai vėl užkirstų kelią naudotis skirtingomis tapatybėmis skirtingose sistemose, nes biometriniai duomenys, kai jie bus siejami su vardu ir pavardė, leis tada pastebėti, kad jei bus su tuo pačiu, su tais pačiais biometriniais duomenimis keletas asmens tapatybių. Bet kalbant apie tą bendrą e, bazę, ten jau nepatenka tai, kas siejama su tapatybė iš kitų duomenų bazių. Tai yra vizos statusas, e, kiti papildomi duomenys apie tą asmenį esantį SI sistemoje, Eurodakė. Tas viskas lieka atitinkamose duomenų bazėse ir laikomasi galiojančių prieigos kontrolės taisyklių. Tikiuosi, kad tai bent jau, jei jūsų nenuramina, bent jau dabar jūs įsivaizduojate, kokie yra tie žingsniai paieškose. Bet Bet kuriuo atveju, jei norėsime kažkokių tolesnių dalykų, tai turėsime keisti ir teisinę struktūrą ir tai nebus, aišku, daroma be diskusijų su parlamentu. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra valstybės narės. Ir aišku, kad mūsų norai bus įgyvendinti tik tada, jei galėsime tinkamai paspausti valstybės narės, kad jos deramos kokybės duomenys pateiktų ir būtų pasirengę tais duomenimis dalintis. Ir dėl to čia mes palankiai žiūrime į pasiūlymą sustiprinti SIS sistemą ir tada e, čia pagal e, tą patobulintą SIS sistemą valstybės narės turės prievolę keistis informaciją susijusią su teroristiniais nusikaltimais. Ačiū komisijos nariai. Dėkuoju ir kolegoms už pasisakymus. Dar norėjau paminėti štai ką. Sofija Intveld paminėjo tą dalyką apie priežiūrą iki gegužės ir birželio mėnesio, kai darbo grupė baig savo darbą. Iš tiesų, šitas laiko tarpas yra pakankamai ilgas politikos pasaulyje, tai dar tikrai su jumis susisieksime, gerbiamas komisijos nariai. Bet e, be to, e, šitas savykumo klausimas yra ne tik tai šiaip aktualus, bet jis turi ir politinius, ir techninius aspektus. Dijas Demera minėjo tai, kad dabar yra rengiami kai kurie dokumentai su to susiję. Taigi iš tiesų yra daug visokių priežasčių, dėl ko su jumis dar susisieksime iki gegužės ar birželio mėnesio, kai jūs be abejo vėl pas mus atvyksite ir taip pat dėl valstybių narių kolegos minėjo. Be abejo, mes norime savykumo, bet e, tai turės didžiulį poveikį valstybėms narėms ir taip pat svarbu, kaip e, tą savykumą vertina valstybės narės. Todėl mes tikrai dar su koordinatoriais bendrausime, kviesime vidaus reikalų ministrus iš valstybių narių klausime, ką jie mano apie saveikumą. Mes žinom, kad parlamentas tai tikrai to nori, bet kaip girdėjote iš pasisakymų šiandieną, mes suprantame, kokie bus rimti saveikumo padariniai. Taigi, jeigu leisite, mes su koordinatoriais susisieksime ir su valstybių narių atstovais ir iki gegužės ar birželio mėnesio parengsime bendrą apžvalgą. Dar kartelį dėkoju komisijos nariai už jūsų pranešimą. Tikrai mums tai buvo labai įdomu. Dėkoju už tai, kad taip išsamei viską pristatėte. Na ir lauksiu iki kitų mūsų susitikimų, ar oficialiai ar neoficialiai, iki gegužės ar birželio mėnesio. Colleagues, we're running up. Kolegos, šiek tiek vėluojame, taigi aš pristatysiu šitą darbo tvarkės punktą, kol ponas Veinraitas ateis, jis yra Europolo, Europolo direktorius. Jis užlips į tribūną. Taigi ketvirtas darbo tvarkės punktas. Tai yra pristatymas pono Veinraito, Europolo direktoriaus pristatymas e, dėl Europol duomenų susijusių su terorizmo tyrimo bylomis saugumo pažeidimo. Įžangoje kolegos noriu pasakyti, kad praėjusiu metu e, gruodžio mėnesį vyko diskusijos plenarinėme posėdėje, kur komisija ir tarybos atstovai dalyvavo, kalbėjome apie Europolo duomenų pažeidimą ir po to kai kurie iš mūsų nusprendė, kad būtų tikrai naudinga pakviesti Europolo direktorių pas mus į Libę komiteto posėdį ir paaiškinti mums visą tą situaciją išsamiau. Be abejo, daug kolegų yra susidomėję su šiuo, šiuo klausimu ir susijusiais klausimais. Ir kaip yra keičiamas informacija tarp Europolo ir kitų agentūrų, būtent šiuo atveju ir kitais panašiais atvejais. Tai mums bus labai įdomu išgirsti iš pono Veinraito jo paaiškinimus ir uh, po to padiskutuokime visi atvirai. Džiaugiuosi, kad e, ponas Vainrantas priemė mūsų kvietimą ir atvyko pas mus. Ir džiaugiamės, kad esate čia žodis jums. Dėkuoju iš kvietimą ir pradžiai norėčiau pasveikinti jūs, jūsų pirmininką, dėl pakartotinio išrinkimo. Tai rodo, kad e, pirmininkų pavaduotojai juo taip pat pasitikė. Aš labai džiaugiuosi galėdama šiandieną Jums pateikti papildomos informacijos, greta tos informacijos, kuri buvo Jums jau pateikta iš komisijos plenarinėje sesijoje. Taigi, kokia buvo ta visa duomenų nutiekėjimo istorija? Tiesą sakant, gėdinga istorija Europolui. Ir, bet mes e, po to labai rimtai pasižiūrėjome į šitą atvejį, ištyrinėjome jį labai rimtai ir kadangi žala buvo padaryta nelabai didelė, dėl to džiaugiamės, bet galiu jums dabar pristatyti, ką mes darome toliau. Na, iš tiesų tai nebuvo domenų saugumo pažeidimas, nes ne viena iš mūsų informacinių kompiuterinių komunikacinių technologijų sistemų e, nebuvo nulaužta, jie nebuvo įsilaužta programišių, bet mes teikiame labai daug svarbos e, mūsų jautrių, kabutėse, domenų IKT sistemoms bet žinote, kad gali pasitaikyti žmogiškų klaidų, taip ir buvo šį kartą. Ir tai yra klaida, o ne, kad, o ne oficialus Europolo taisyklių pažeidimas. Buvęs e, darbuotojas, kuris išėjo iš mūsų prieš metus, tai yra patyręs policininkas iš vienos iš valstybių narių, jis Europolo duomenys e, atsidarė savo asmeninėme kompiuteryje įrenginyje dirb, dar dirbdamas Europolė. Ir buvo pastebėta, kad tie duomenys buvo e, nukrauti į kitą įrenginį. 2009 metais buvo pateikti tie duomenys, įvesti į sistemą. Po to jie buvo 2014 berots metais, jie išsaugoti neapsaugotame e, kompiuteryje. Ir 2000 e, 16 rugsėjo mėnesį buvo šitas faktas atsektas, vertinant e, tam tikrų duomenų saugyklų saugumą. Ir buvo taip pat e, nustatyta, kad buvo bandama prisijungti prie šių duomenų ir dar kartą, bet patys duomenys nebuvo nei panaudoti, nei kaip nors išplatinti. Dabar nėra jokių kitų duomenių, duomenų apie tai, kad šitas buvęs mūsų darbuotojas galėjo duomenis išsaugoti tyčia, tai buvo tiesiog aplaidumo atvejis, nes tuo metu tas darbuotojas ar darbuotoja tiesiog norėjo tuos duomenis išsisaugoti, kad galėtų juos panaudoti tolesnėse savo darbose. Dar po 2016 metų buvo pritaikytas naujas saugumo ir konfidencialumo įstatymas. Tai buvo padaryta direktoriaus pavaduotojo, kuris yra atsakingas už saugumą. Taip pat tą pačią dieną buvo iš karto pradėtas duomenų saugumo patikrinimas, bendradarbiavome su valstybių narių nacionalinėmis institucijomis ir ypač su ta valstybė nare, į kurią grįžo dirbti mūsų buvusi darbuotoja. Nacionalinės institucijos taip pat pradėjo oficialius teisminius tyrimus ir e, tie tyrimai tebesitėse, tiesą sakant. E, šitie duomenys yra 21 informacijos mainų atvejis, ten yra duomenys apie įtariamus e, asmenis, įtariamus nusikaltimais, tai yra susirašinėjimo atvejai susijęs su 54 tyrimais. Tai yra tyrimų duomenys nuo 2003 iki 2006 metų, tik yra viena išimtis, tai yra tyrimas atliktas 2007 metais. Taigi beveik visi tie duomenys yra dešimties metų senumo, tai yra jau vadinamieji istoriniai duomenys. Ir tai buvo tyrimai septyniose valstybėse narėse. Ir visos tos valstybės narės buvo nedelsiant informuotos, Europolo, apie tai, kad mes pradėjome saugumo patikrinimą ir taip pat buvo apie tai informuotas Europolo saugumo komitetas. Europolo duomenų apsaugos tarnyba taip pat buvo informuota apie šitą incidentą. Kokius atsakus gavome iš valstybių narių, kurios tiesiogiai yra paliestos šito atveju, na, tose valstybėse nėra pajaustas joks pavojus, nenukentėjo jokie vykstantis teisiniai tyrimai valstybėse narėse dėl šitų duomenų nutekėjimo. Na, mes iš tikrųjų labai e, remiamės pasitikėjimu, iš tikrųjų pasitikėjimas yra labai svarbus kalbant apie Europolą ar valstybių narių bendradarbiavimą ir mes dėl to labai apsidžiaugėme, sužinojo, kad šitas incidentas Europolė ne, niekaip neigiamai nepaveikė valstybių narių vykdomų tyrimų ir valstybės narės mus patikino, kad jas tenkina tas būdas, kaip mes sutvarkėme šitą atvejį, tuo taip pat labai džiaugiamės. Ir taip pat pastebėjome, kad nuo tada nebuvo jokių uh, pokyčių tame, kokio tipo ir kaip, kokio tipo duomenys ir, ir kaip greitai ir kokiais mastais valstybės narės teikia Europolui. Taigi galima sakyti, kad šitas incidentas nepaveikė mūsų bendradarbiavimo. Kokie yra Europolo įsipareigojimai pagal savo uh, tvarkos taisyklės? Na, Europolas neprivalo informuoti apie tokią duomenų saugumo pažeidimą bendrai priežiūros institucijai ar, ar apie tai pranešti bet kuriai kitai Europos institucijai. Na, tiesiog Europolas turi pradėti tyrimą savo ruoštų, tai turi daryti Europolo tyrimų padalinys ir taip pat mūsų saugumo taisyklės e, reikalauja, kad apie tokius incidentus būtų informuojama saugumo komitetui, kuriame yra atstovaujamos valstybės narės ir jų saugumo departamentai. Ir kaip žinote, šitas atvejis atsidūrė žiniasklaidoje 2016 m. lapkričio 13 d. Tai buvo televizijos programa parodyta Niderlanduose. Ir kadangi šitas atvejis išaiškėjo, tai jau viskas išlydo iš mūsų rankų, iš mūsų kontrolės rankų ir e, tame, toje laidoje, žiniasklaidoje buvo paminėta kai kurie tiesiogiai susiję e, organai ir dėl to mes e, turėjome keisti, turėjome suteikti naujausią informaciją e, komisijos padaliniams vidaus reikalų, generaliniam direktoratui Europolo kovos su terorizmu koordinatoriui, tarybos sekretorijatui, Lybe komitetui ir kitiems susijusiems organams buvo pranešta. Ir taip pat 2016 m. gruodžio 8 d. aš pats asmeniškai informavau mūsų būsimąjį Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Tai buvo dvi šalis susitikimas su ponu Butareli ir dar prieš tai jam išsiunčiau raštą atitinkamą. Dėl išorės iš suinteresuotų pusių jie tą informaciją gavo žiniasklaidos ir mes norėdami e, jie jos nuraminti. Priemėme oficialų sprendimą taip ir padaryti. Ir sprendimas buvo priimtas dėl to, kad mes labai vertiname skaidrumą ir jam teikiame daug svarbos. Be abejo, Europolas yra ribojamas saugumo ir konfidencialumo taisyklių ir duomenų nuosavybės taisyklių. Ir dėl to mes e, labai džiaugiamės, kad nenukentėjo jokie e, vykdomi teisiniai tyrimai valstybėse narėse ir ne, nebuvo duomenys paskirti plačiau, negu jie gali būti skelbiami. Ir buvo taip pat vertinama, ar šitas atvejis buvo, gali būti laikomas nusikaltimu Kiek žinome, nei viena valstybė narė tokio šito incidento taip nereitingavo. Ir mes tik taip gailestaujame dėl to, kad mes patys nesugebėjome patys paviešinti šito atvejo. Ir kai aš lankiausi jungtinėme parlamento komitete, Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų komitete, tai buvo beje lapkričio 28 dieną, Tai anksčiau e, duomenys buvo paskelbti ne lapšio 13, bet 30 dieną, bet mes tiesiog nusprendėme dėl duomenų jautrumo to mm, per daug neskelbti. Na, aš manau, kad vis tik tai praverstų geresnis mechanizmas, kaip mes galėtumėm informuoti Europos parlamentą apie panašius e, nutikimus. Dabar Europolo reglamento 52 straipsnėje yra numatyta, kokia darbo tvarka yra bendradarbiaujant Europolui ir Europos parlamentui. Taigi jau yra nustatytos ES taisyklės dėl, e, saugo, dėl konfidencialių duomenų keitimosi ir iš tiesų šitas reglamentas yra e, aukščiausias dokumentas, kurio vadovaujamės ir saugumo agentūra ne viešumoje taip pat nuolat turi e, progą informuoti uh, susijusius organus, apie tai, kaip reglamento laikytas. Toliau Europolas e, pagal 34 reglamento straipsnį Europos duomenų apsaugos tarnybai turės pranešti apie panašius duomenų saugumo pažeidimo atvejus. Na, o, kaip sakiau, šitas įvykis yra susijęs su žmogiška klaida ir dėl to Ir net dabar aš negaliu garantuoti, kad panašus atvejai nepasikartos ateityje. Be abejo, mes tengiamės užkirsti kelią tokiems dalykams, bet tokių atvejų rizika yra labai maža. Turiu pasakyti, kad yra pirmas tokio tipo įvykis nuo Europolo įsteigimo 1999 metais. Yra su, įsitikinęs, kad Europolo sistemos yra saugios, mūsų mm, informacinės komunikacinės e, sistemos yra saugios, jas niekada nebuvo įsiveršta, įsilaužta, nes saugumo normos yra aukščiausios. Europolo saugumo komitetas, kurį sudaro valstybės narės, nuolat seka e, mūsų operacinės sistemas, jos nuolat yra peržiūrimos ir jos yra tikrai atitinkančios griežčiausias normas. Taip pat e, dėl informacijos uh, rušiavimo. E, jis buvo peržiūrėtas ir po šito įvykio buvo dar sugriešintos taisyklės dėl informacijos galimo skleidimo e, pagal įvairių institucijų pageidavimą. Iš tiesų, taip pat buvo įvestas naujas autorizavimo etapas. Tai turi identifikuotis visi, kurie duomenis e, naudoja savo darbui Europole. Tai dar kartą noriu pasakyti, kad tai buvo tiesiog nelaiminga žmogiška klaida, mes jos labai gailimės ir e, ypač dėl to, kad tai pakenkė Europos teisėsaugos agentūros įvaizdžiui, bet šitą atvejį išsprendėme greitai, ėmėmės veiksmų nedelsiant, įvertinome, ar nebuvo e, pakenkta jokiam vykstančiam teisiniam tyrimui. Ir vis tik tai galiu dabar džiaugsmingai pasakyti, kad e, pavyko Europolui išsaugoti e, sklandų bendradarbiavimą su Europos parlamentu, nepaisant tokio įvykio. Tai jeigu turėsite klausimų, mielai juos atsakysiu. Ačiū kolegos. Aš perskaitysiu pavardės norinčių pasisakyti. Laiko nėra daug tai tiesiog reikia palikti laiko ir Europolo direktoriui, tai perskaitysiu pavardės. Dola, Mr. Lopez Aguilar, Mr. Diaz de Mera, Mrs. Chinichim, Mrs. Indevelt, Mr. Coelho and Mrs. Gomez. If there is no one else, I can close the list. Okay, so the list is closed. No one else, please. Um, and if you could... Taigi sąrašas yra baigtas. Norėčiau visų prašyti nekalbėti ilgiau nei dvi minutės. Dėkoju ponė Vainrait, kad jūs atvykote šiandien ir noriu pasakyti, kad mes palaikome Europol ir e, kalbant apie šį incidentą, e, kai Europos parlamentas buvo informuotas apie tai, aš e, nustačiau tam tikras priemonės, kurių buvo imtasi, galbūt jūs galėsite mums konkrečiau uh, E, išvardinti, ką praktiškai galima būtų padaryti, kad tokie incidentai nesikartotų ateityje. E, ir e, galbūt čia reikia pasirenkti ir atitinkamų teisinių pagrindų. Ir, e, Taigi, ką jūs ga, žadate padaryti, kad nepasikartotų tokie incidentai? Dėkuoju, toliau ponas Lopes Aguilar. Thank you, Chair. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Vainrait, e, už tai, kad atvykote į mūsų posėdį ir kad paaiškinote mums e, tokį e, ne tik apgailėtiną, bet ir gėdingą incidentą susijusi su Europolo duomenimis. Ir aš nenorėčiau kartoti uh, E, tų abejonių, kurias išsakys mano kolegos, bet noriu pasakyti, kad e, praėjusioje Strasbūro plenarnėje sesijoje mes aptarėme šį incidentą ir buvo išreikštas susirūpinimas e, dėl šio incidento ir dabar mes, lybė komitetas, norėtume žinoti, ar jūs e, žinote, kad šita informacija buvo kažkaip pasinaudota, ar jie kas nors pasinaudojo e, tą informaciją, tais duomenimis, kurie buvo gauti iš Europolo. Ar, ar tai buvo kažkokie svarbus duomenys? Ir kitas klausimas, kaip jūs priejote prie išvados, kad kai kurių valstybių narių e, informacinės sistemos yra labiau pažeidžiamos negu kitų. Ir e, kadangi iš Europolo buvo pavokta tam tikra informacija, ar buvo tam tikra informacija pavokta susijusi su valstybėmis narėmis, dėl kurios jo, jos tapo pažeidžiamesnės negu kitos. E, toliau ponas Dėsdemera. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, gerbiamas Europolo direktorių. Kaip visi žinome, politinė kontrolė yra labai svarbus aspektas ir mes apie tai kalbėjome gruodžio 14 dieną plenarinėje sesijoje, plenarinėme posėdėje Šiandien yra toks informatyvaus pobūdžio posėdis ir niekam nepaslaptis, kad aš pasitikiu Europolu. Aš tą pasakiau ir plenarnėme posėdėje, pakartosiu tą ir šiandien. Europolas yra neišvengiama priemonė siekiant užtikrinti europiečių saugumą ir aš esu tuo visiškai įsitikinęs, aš esu įsitikinęs, kad mums Europolo tikrai reikia. O e, pasisakymas, e, paaiškinimai, kuriuos pateikė mums Europolo direktorius, man yra tikrai, mane įtikino, e, aš jais pasitikiu ir aš manau, kad į šį incidentą buvo sureaguota tinkamai. Kad jau 2009 metais E, Europolas ėmėsi kažkokių priemonių, kurios e, kurios privedė prie 2013-2014 metais vyku, vykusių įvykių. E, manau, būtent dėl to valstybės narės teisėtai pasitikė Europolų ir paskutinėje taryboje jūs e, taip pat sulaukėte palaikymo. Manau, kad tai taip pat yra susijęs su tuo, kaip jūs elgėtės šiuo atveju. Taigi noriu dar kartą pabrėžti, kad mes pasitikime Europolų, tačiau nepaisant to norėčiau užduoti keletą klausimų. Jų buvo imtasi tam tikrų priemonių, kad būtų užkirstas kelias tokiems incidentams ateityje. Uh, kaip Europolas savo saugumo politiką e, vystys toliau, kad jis neprarastų valstybių narių pasitikėjimo ateityje. Taip pat norėčiau informuoti kolegas, kad galėjau sužinoti, kad e, Pavyzdžiui, buvo susti, sugriežtintos Europolo saugumo priemonės ir nuo e, gruodžio pirmos dienos e, buvo sustiprinta apsauga e, prie įėjimų. 2017 m. gegužės 1 dieną įsigalios Europolo reglamentas ir tai bus Ten bus kalbama taip pat apie e, parlamentinę kontrolę Europolo ir bus kalbama taip pat apie nacionalinių parlamentų dalyvavimą šiame kontrolės procese. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną faktą. E, tas faktas kėlė susirūpinimą, bet dabar e, jau tas susirūpinimas tarsi panaikintas nebuvo vykdytas joks tyrimas dėl šio įvykio. Pone direktoriau, iš tiesų yra labai svarbu, kad vyktų ir informacinio pobūdžio diskusija, ir politinio pobūdžio diskusija. Tačiau tos diskusijos turėtų būti e, tinkamos ir e, jos turėtų turėti prasme, jos turėtų vesti prie to, kad e, būtų sustiprintas agentūros saugumas, o kaip minėjau, tai yra agentūra, kurią aš visiškai pasitikiu. Dėkoju, ponia Činčiu. Grazie, prezidente, buonasera, dottor. Dėkoju, ponia pirmininkė. E, Pone Vainrait, norėčiau Jums padėkoti, kad šiandien atvykote į mūsų posėdį. Jūs dar kartą kalbėjote apie incidentą kurį jau vieną kartą pristatėte, bet mes nenorėtume, kad dėl šio incidento nukentėtų valstybių narių pasitikėjimas Europolu. Aš norėčiau užduoti panašius klausimus, kaip ir prieš mane kalbėjo kolegos. Jūs kalbėjote, kad šitas incidentas buvo vienintelis toks atvejis. Ir nebuvo kažkokių e, duomenų Europolo, kurie buvo, būtų buvę pažeisti. E, šitas incidentas įvyko, bet nėra pagrindo prarasti pasitikėjimą. E, aš pati esu iš Italijos ir kalbant apie informacinius mainus, apie pasikeitimą informaciją, pasikeitimą duomenimis, būtent dėl to galima sėkmingai kovoti su nusikalst, nusi, atitinkamais nusikaltimais. Bet dabar mes turime kovoti su ypatingai sunkiu nusikaltimu, tai yra su terorizmu. Todėl yra labai svarbu, kad visos valstybės narės pasitikėtų Europolu. Todėl aš norėčiau jūsų paprašyti dar labiau sustiprinti kontrolę. Ir norėčiau jūsų paklausti, kaip ir mano kolegos, kokiu iniciatyvu jau buvo imtasi ar kokiu bus imtasi, kad valstybės narės e, galėtų jumis ir toliau pasitikėti ir kad jūsų agentūros darbas būtų pagerintas. Dėkuoju toliau, ponė Intfeld. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponu Veinrait, kad jis atvyko į mūsų posėdį. Man atrodo, kad tai tikrai yra svarbus įvykis ir kai kurie, daly, kai kurie kolegos jau paminėjo čia esminį žodį šiuose diskusijose, tai yra pasitikėjimas. Ir e, aš taip pat e, asmeniškai palaikau Europolą ir aš norėčiau, kad Europolas taptų e, federalinę policijos agentūrą, tačiau problema yra ta, kad jeigu norite E, nori apginti Europolą ir stiprinti jo galės, e, reikia e, pasitikėti vieni, vieniems kitais. Bet čia ne mano pasitikėjimas jumis yra svarbus, o mūsų piliečių pasitikėjimas ES institucijomis. Ir iš tiesų yra lengva pasakyti, kad čia nebuvo jokių uh, blogų intencijų, kad čia tiesiog įvyko žmogiška klaida, bet manau, kad uh, čia įvyko daugiau. E, aš kalbu ne apie šitą konkretų incidentą, bet iš tiesų tai parodė, kad sistema e, turi labai rimtą silpną vietą. Ir e, jūs sakėte, kad jūs nesate įsipareigoję informuoti Europos parlamentą, tačiau kita vertus, kaip aš galėčiau būti tikra, kad jeigu įvyks dar vienas toks incidentas, kad mes apie jį sužinos, sužinotume, sužinosime, nes manau, kad svarbiausia, jeigu jūs norite mūsų pasitikėjimo, e, tai mes turėtume žinoti, kad jeigu kažkas įvyks, mes nedelsiant apie tai sužinosime. E, ir jeigu E, pažvelgsime į e, duomenų apsaugos direktyvą, kuri įsigalios kitais metais, aišku, jį galbūt netinka šiam konkrečiam atveju, tačiau šitas teisės aktas numato netgi ir baudžiamasias sankcijas už rimtus pažeidimus. Ir aš atvirai tariant nesutinku su jumis, kai jūs sakote, kad tai nėra saugumo pažeidimas, kad tai. E, kad e, informacinė sistema e, nebuvo pažeista. E, manau, kad tai yra saugumo pažeidimas, tai yra rimtas atvejis, į kurį turime žiūrėti rimtai ir aš manau, kad jūs turėtumėte mus patikinti, kad kad ateityje, jeigu atsiras kažkokios problemos, e, nebūtinai e, saugumo, sistemos saugumo pažydimas, kad mes apie tai būtume informuoti, kad mes gautume bet kokią informaciją ir kad e, e kad tai nereiškia, kad jūs turėsite mums teikti kažkokią tai konfidencialią informaciją, E, tiesiog e, mes turime kalbėti apie Europolo veikimą. Dar kartą pabrėžiu, aš tikrai palaikau Europolą ir noriu, kad ateityje ši agentūra būtų stipresnė, e, bet manau, kad mes turime turėti geresnės garantijas, ne, ne tik tai, kad jūs saky, pasakysite, kad e, darysime viską, kad ateitie tai nepasikartotų. Manau, kad turime daryti viską, kad Europolas tinkamai veiktų ateityje. Dėkoju, Sofija. Karlos. Dėkui, pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti ponui Mainwright už tai, kad atvyko į mūsų posėdį, pateikė visą šią informaciją. Ir pradėsiu jau nuo to, ką sakė kiti kolegos. Labai svarbu užtikrinti deramą Europolo vaidmenį kovojant su organizuotų nusikalstamumu ir terorizmu. Šis duomenų apsaugos pažeidimas iš tiesų gaila, kad taip įvyko ir gaila dar ir dėl to, kad tai pakerta valstybių narių pasitikėjimą Europolų. Tai ateitie turime vengti tokių dalykų. Antra. trūko ir pasitikėjimo tarp Europolo ir Europos parlamento, nes parlamentas nebuvo deramų laikų tinkamai informuotas. Aš sutinku, kad tokie klausimai viešuosiuose posėdžiuose neturėtų būti keliami, tokie dalykai neturėtų būti viešuose posėdžiuose svarstomi, bet yra galimybių kitaip tą informaciją pateikti. Bet bet kuriuo atveju parlamentas turi būti laiku ir tinkamai informuotas apie tokią problemą. Ir aš tokį klausimą turiu, kaip ir ponia Matsola. Jūs minėjote, kad išsiaiškinote, koks pareigūnas būtent taip pažeidė duomenų apsaugos reikalavimus ir nežinau, koks buvo jo modus operandi, bet noriu ir nenoriu labai smulkiai apie viską tai žinoti, bet noriu paklausti, ar jūs atsižvelgdami į tą modus operandi esate pasirengę užtikrinti, kad ateityje tokie dalykai nesikartotų. Aišku, sutinku, kad šimtų procentų galbūt neišvengsime tokios galimybės, bet bent jau maksimaliai turim užtikrinti, kad tokie dalykai nepasikartotų. Ponės Dijas Demera minėjo tam tikrų sprendimų galimybę. Galbūt jūs apie juos daugiau galėtumėte irgi papasakoti. Pone Metzola irgi klausė, kokius, kokias priemonės jau gyvendinote ir kokių dar ketinate imtis ateityje. Galiausiai ir dabar Ana. E, dėkui ir galiausiai dabar Ana. Noriu padėkoti ponui Weinreit. Iš tiesų gaila, kad taip įvyko. Ir dar labiau gaila, kad informacija apie tai buvo paskelbta ne iškart ir tada buvo įvairių spekulacijų tą temą ir gaila, kad parlamentas ne iškart apie tai buvo informuotas. Kaip sakė ponas Dijas Demera, dabar pagal naujus teisės aktus turėsime, e, bus kanalai, kaip bendrauti su parlamentu ir kaip notifikuoti apie tokius įvykius. Ir parlamentas gaus tokią informaciją, net jeigu tai bus slapta informacija. Kolegos jau klausė ir aš norėčiau gauti daugiau informacijų apie tas priemonės ir tuos išteklius, kuriuos jūs panaudojote šiom problemom spręsti, tiek procedūrinės, tiek kitas priemonės. Jūs sakėte, kad tas duomenų nutekinimas nepakenkė nei vienam tyrimui. Aš pasitikiu Europolu, noriu, kad jis būtų dar stipresnis. Bet neturime užmiršti ir to, kas vyksta valstybėse narėse. Ir čia Aš žinau, kad kai kurios iš valstybių narių nėra tinkamai užtikrinančios, neužtikrina tinkamai tų saugumo procedūrų pagal Europolo reikalavimus. Tai noriu paklausti, ką jūs darote, ar ką daro komisija, kad ir valstybės narės užtikrintų tą deramą saugumo lygį ypač kai kalbame apie kovą su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Taigi, kaip užtikrinamas tas bendravimo saugumas ir kokie čia yra standartai ir kokios yra numatytos procedūros. Dėkui, Anai. Aš pats irgi galbūt šiek tiek pakalbėsiu po to, kai direktorius atsakys į pateiktus klausimus. Dėkui. Nebūtinai tą tvarką atsakysiu, kurie buvo klausimai pateikiami, pabandysiu tokią loginę seką pateikti, modus operandi. Kaip jau minėjau, tai buvo naudojama kompiuterinė laikmena, į kurią buvo įrašyti duomenys ir po to ta kolegė e, parsinešė tos duomenys su uh, tą laikmeną namo ir įsirašė į savo kompiuterį, kad galėtų tą darbą namie užbaigti. Taip, tai yra apsileidimas, bet tai yra ir rimtas duomenų apsaugos reikalavimų pažeidimas. Tyrimas vyksta ir tą tyrimą atlieka taip pat ir ta agentūra, kurioje dabar dirba ši darbuotoja. nuo 10-11 metų jau nebegalima naudotis jokiomis asmeninėmis kompiuterinėmis laikmenomis. Bet kartais reikia tos duomenys eksfiltruoti, kad į kitas sistemas juos galėtume perkelti, bet per asmeninės laikmenas to nebegalima daryti. Ir dabar kiekvieną kartą, kai norima duomenys paimti, turi atitinkamas darbuotojas duoti leidimą. Taigi į tą USB raktą tiek sąmoningai, tiek nesąmoningai e, dabar duomenų negalima įsirašyti. Negaliu sakyti, kad šimtas procentų tas, ne, šimtų procentų tas neįmanoma, bet žinome, kad kalbant apie saugumo sistemas, būtent žmogaus elgesys, galimas žmogaus elgesys ir yra ta silpniausia saugumo sistemų grandinė, grandinės dalis. Taigi reikia pasižiūrėti, kaip užtikrinti, kad tie tūkstančiai darbuotojų laikytųsi tų saugumo reikalavimų. Ir šias problemas esame svarstę su kolegomis. Ir jos tikrai iškyla. ponios Mecala. Klausimai, ponios Činyčia, klausimai, ką mes dar esame padarę, kad sustiprintume savo apsaugą. Mes turime ne tik turėti aiškę apsaugos politiką, bet ir nuolat šviesti uh, darbuotojus, kokia yra mūsų politika, kaip mes ją įgyvendiname. Ir kalbant apie Europolo darbuotojus, Tai viena iš, vienas iš rizikos veiksnių yra tas, kad mūsų darbuotojai keičiasi dažniau negu kitose ES agentūrose. Policijos pagent, e, pareigūnai daugiausia gali Europolė dirbti devynerius metus, kiti m, mm, dirba trumpiau. Tai darbuotojų rotacija yra labai didelė ir užtat mums labai didelį dėmesį reikia skirti uh, tam mokymui ir informavimui ir tą daryti pakankamai dažnai, kadangi, kaip minėjau, darbuotojai dažnai rotuoja. Mes taip pat kalbant apie informacinių technologijų saugumą ir pajėgumus, tai labai juos sustiprinome ir visą parą turime uh, darbuotojų, kurie atsakingi už ir stebi, ar kaip nors nėra e, pažeidžiamos mūsų kompiuterinės sistemos. Tai turime tokius papildomus išteklius dabar. Ponas Lopės Aguilar e, klausė, ar tie duomenys, kurie buvo nukrauti, kažkokios tai naudos davė, ar kažkokio pelno davė. E, žurnalistas pasinaudojo šią informaciją bet su mumis e, bendraudamas informavo mus, kad tokius duomenys yra gavo ir nusprendė galiausiai nepanaudoti tų duomenų televizijos programoje. Taigi elgėsi labai sąmoningai ir tie duomenys niekaip nebuvo skelbti, prie kurių tas žurnalistas tokiu neteisėtų būdu priejo. Taigi to, jeigu galima sakyti, pelno ar viešojo pelno nebuvo, bet mes dar deramės su, su mm, ta mm, televizijos kompanija, kaip tos duomenys galime susigražinti. Taip pat e, sakiau, kad esame patenkinti tuo, kad neturime įrodymų, kad sumažėjo valstybių narių pasitikėjimas mumis ir mūsų bendros pastangos kovojant su terorizmu stiprėja. Aš šią informaciją pateikiau parlamentu iškart, kai tik galėjau. Ir kalbant apie pono Kailio klausimą, man iš tiesų neaišku, kas žinai, ar yra tie kanalai keisti slaptą informaciją tarp Europolo ir parlamento. Ir reglamente yra numatyta procedūra ir tikrai norėčiau, kad kuo greičiau tas pradėtų veikti. Parlamentas yra atitinkama dokumentą 11 metais parengęs, būtent kuriame buvo kalbama apie tokį keitimąsi slaptą informaciją ir kol kas dėja tų kanalų nėra ir čia ne Europolas, kuris stabdo tokias galimybės. Iš tiesų mes pasisakome už tai, kad galėtume skaidriau bendrauti su parlamentu, atviriau bendrauti su parlamentu, bet tą galime daryti laikydamėsi savo saugumo užtikrinimo reikalavimų. Ir kai tik parlamentas atitinkamą tokią saugę sistemą turės, tai mes iš tiesų atvirai jums sakau, būsime pasirengę tai bendradarbiauti. Dėkoju gerbiamam ponui Weinreit, dėkoju ir komiteto nariams už išsakytas mintis. Norėčiau savo ruoštų pakomentuoti štai ką ponas Kvelijas, ponė Intvelt ir Lopes Agelar ir Ana Gomeš ir ponė Micola išsakė, ko tikisi parlamentas. Parlamentas tik sužinojo, kad nutekėjo informacija. Tai yra gavo tą informaciją, kai jinai buvo prieinama viešai. Tai, kad mes neturime veikiančios sistemos, kaip keistis informacija, čia pritarčiau tam, ką sakė ponas Van Rait, kad negalime uh, visų komiteto narių informuoti apie tą konfidencialią informaciją. Tai jei naujasis reglamentas leis pateikti informaciją apie e, teisminį ar baudžiamąjį tyrimą, tai tikrai būtų labai gerai, net per diskusijas plenarinėje sesijoje. Pone Intveld, kaip paprastai kruopščiai apibrėžė esamą situaciją, bet niekas parlamente realiai nieko negalėjo pasakyti, nes nieko nežinojo. Nes aš kaip šio komiteto pirmininkas negalėjau prieiti prie konfidencialios informacijos, kaip negalėjo prieiti pranešėjas ir kiti komiteto patyrę nariai. Tai labai tikimės, kad šis um, reglamentas iš tiesų numatys geresnį būdą, um, kaip parlamentarus informuoti. Tai čia galime ko pasimokyti iš šios situacijos. Jei vėl panašus dalykai atsitiktų, tikiuosi, kad taip nebus. Tai čia turime neužmiršti, kad tokios situacijos gali pakirsti pasitikėjimą Europos institucijomis tai net jei vyksta teisminis tyrimas, esant panašiom situacijom, labai norėtume, kad atitinkami šio komiteto nariai, koordinatoriai, pranešėjas būtų informuoti remiantis atitinkamų teisinių pagrindų ir tas būtų, ta informacija būtų pateikta. Ir ką mes darome, tai užtikrinome, kad komitetas šį dalyką nagrinėtų ir kad jis būtų svarstomas plenarinėje sesijoje. Bet aišku, kad informacija nebuvo pateikta išsamei ir deramai. Su koordinatoriais mums dar reikia šį klausimą apsvarstyti, nes ko gero neturime tinkamo teisinio pagrindo tokią informaciją gausi. Pone, gau, tokią informaciją gauti. Pone Intelt, netrukus suteiksiu jums žodį. Galbūt, pažiūrėjau, Europolo direktorius tada galėtų konfidencialiai informuoti parlamento narius, bet dabar, esant dabartiniai situacijai, to negalima padaryti. Pone Intvelt, žodis jums. Taip, ko gero negalim šiandien padaryti išvados, kad uh, situacija dėl keitimosi informacija sudėtinga ir ponas Vanrait pasakė, kad kanalų keistis Europolo informaciją su parlamentu dabar nėra. Tai labai rimta išvada ir čia aš negaliu nieko mm, savo ruoštų pasiūlyti, bet kiek žinau, afetas turi sistemą, kaip galima keistis konfidencialią informaciją. Uh, Taigi mums reikia įvertinti esamą situaciją ir iškart kažką daryti, o nelaukti, kad vėl iškils panaši situacija ir išaiškės, kad mes nesugebėjome nieko padaryti. Taigi išsiaiškinkime, kokios galimybės, kokie reikalavimai ir pradėkime kuo greičiau dirbti. Pasižiūrėkime, kaip, pažiūrėjau, fetas gauna konfidencialią informaciją ir galbūt mes irgi galim tokiu kanalu naudotis ar kažką dar kito panaudoti. Dėkui, pasižiūrėsime. Mes nesame afetas ir tikrai nebūtinai viską kruopščiai afet komitetas daro, nors galbūt taip ir gali atrodyti. Šio posėdžio išvada yra tokia, kad visi komiteto nariai suprato, kokia situacija, išklausėme pono Weinreitį informaciją, o mes kaip komiteto nariai turime ją įvertinti. Taigi turime įvertinti tai, ką sužinojome iš pono Weinreit, o aš kaip pirmininkas iškart su koordinatoriais apsvarstysiu tokią situaciją. Jei panaši situacija būtų ateityje, galbūt galima suorganizuoti tą konfidencialų posėdį kuriame Europolas mus informuotų. Nes pagrindinė problema tai yra informacijos nutiekėjimas. Ir tas Europolo, tie Europolo aiškinimai, kas, kas buvo padaryta, irgi turi būti mūsų įvertinti. Sofija, aš nenoriu, pirmininkė, kad šios diskusijos po dviejų metų būtų vėl tokios pačios. Aišku, informacija gali nutekėti, buvo imtasi reikalingų priemonių. Bet aš norėčiau, kad jūs kaip pirmininkas pasiūstumėt laišką mums, kurį parengtų sekretoriatas, kokia yra situacija ir kokius kelius gauti tą konfidencialią informaciją mes turime. Ar kažko dar reikia? Gal reikia kažkokios struktūros, kad tokią informaciją gautume ir turime nelaukti iki kito tokio įvykio? That's absolutely right. This is what I... Visiškai teisingai. Aš tą ir, ir sakiau su koordinatoriais bendraudamas. Tai bus paruoštas dokumentas, jis patiktas e, kitiems koordinatoriams, iš tikrųjų labai teisinga, ką pasakėte. Dabar ponas Dijas Demera. Pone pirmininkė, aš labai trumpai norėčiau dar pasisakyti. Reikia daugiau aiškumo, o nesumaišties. Dabar ir nuo 2009 metų teisnis pagrindas, pagal kurį dirba Europolas, yra tarybos sprendimas. Ir dėl to yra galimybė komisijos nariui arba Europolo vadovui atvykti ir suteikti tam tikrus paaiškinimus ar informacijos. O parlamentas juk yra biudžeto tvirtinimo institucija labiau šiuo atveju. Ir gegužės pirmą dieną įsigalios reglamentas, kuriame jau yra sukurta struktūra pagal sutartis dėl ES veikimo 55 straipsnį, bus įsteigta parlamento tikrinimo grupė. Ten Europos parlamento, e, valstybių narių parlamentų ir pirmininkamžio trejeto atstovai susirinks ir vykdys parlamentinę priežiūrą. Taigi reikia tai labai aiškiai turėti galvoje. Ir, bet visose E, nacionaliniuose parlamentuose yra nacionalinių paslapčių padaliniai ir nepainiokime jų darbo su tuo, apie ką kalbame dabar. Aš tiesiog noriu įsitikinti, kad tai, kas mums aktualu Libė komitete ir Europos parlamente, tai yra parlamentinė priežiūra. Ir parlamentinės priežiūros mes dabar ir norėtume, o dabar jau yra trečias posėdis, kur apie tai kalbame. Ačiū, ponė Dijas. Taip, parlamentinė priežiūra iš tikrųjų yra e, aktuali, yra kalbama apie sistemą, kaip ją užtikrinti. Ir jeigu jums atrodys, kad tai pravartu, tai jūs galite irgi sudalyvauti, kadangi esate pranešėjęs dėl mūsų pranešimo apie Europolą. Ir galima taip pat galėsite pasisakyti, kaip pagerinti situaciją. Tai tiek būtų dėl to iškumo. Ir jeigu, jeigu norite, galite prisijungti prie mūsų ir koordinatorių. Kolegos, dėja turime baigti diskusijas dėl šio klausimo. Dėkoju visiems už drausmę. Šiuose diskusijose dar kartą dėkoju Europolo direktoriui už pranešimą šiandieną. Dėkui, kolegos. So colleagues, we just kolegos, eikime toliau. Mūsų darbo atvarkė pakankamai įtempta. Dar mums liko. Taigi pereikime prie penkto punkto. Tai yra tolesnis darbas, apie tai, apie ką kalbėjome prieš tris savaitės dėl Danijos ryšių su Europolu. Čia labai detalių diskusijų kartoti nereikia, nes girdėjote anksčiau ateisiu iškart prie reikalo. Mūsų pranešėjas yra ponas Dijas Demera ir norėčiau jo paprašyti pristatyti savo darbą. Ir taip pat prieš jam pradedant galiu pasakyti, kad laikas mums yra labai ribotas. Paminėsiu, kad koordinatoriai nusprendė praėjusią savaitę dirbti tik tai anglų kalba. Ir dar paminėsiu, kai kada galima atsiųsti pakeitimus, tai yra vasario šeštoji diena. Taigi laiko tikrai yra labai nedaug. Pone Dies Demera, žodis Jums. Labai ačiū pirmininkė. Tai vėl apie Europolą. Šitos diskusijos kyla dėl referendumo. Ir mes kaip teisės aktų rengėjai privalome šitą klausimą išspręsti. Danija dabar dalyvauja Europolo veikloje pagal tarybos sprendimą ir pagal 22 protokolo nuostatas. Tai yra e, sutarties dėl ES veikimo protokolas ir e, Danija neturi teisės balsuoti dėl šio naujo reglamento. Beje, tas naujas reglamentas turi įsigalioti gegužės pirmą dieną 2017 metų, o ir tą dieną e, tarybos sprendimas automatiškai neteks galiojimo. Tai reiškia, kad nuo gegužės pirmos dienos e, Danija nebegalės dalyvauti Europolo veikloje. Tai yra keistis, pavyzdžiui, duomenimis su Europolu. Gruodžio 3 dieną 2015 metais Danijoje vyko referendumas, norint išsiaiškinti, ar reikia pratesti šitą opt-out galimybę netaikyti vidaus reikaluose ir galbūt reikėtų pasirinkti kitokį bendradarbiavimo principą. Ir, ir Airija ir Junktinė karalystė panašiai svarstė. Bet, kaip žinote, to referendumo rezultatas buvo neigiamas, 53,1 procento balsavo ne, o 46,9 balsavo už. Tai labai nedidelis skirtumas, bet jis yra. Ir referendumo pasiekoje vyko neformalios diskusijos Europos institucijose, buvo ieškoma būdų, kaip Danija galėtų išlaikyti ryšius su Europolu kaip galima glaudesnius, nes tai yra aktualu visiems, tai yra abipusis interesas ir gruodžio 15 dieną 2016 metais po tų neformalių dėrybų e, Europos komisijos pirmininkas, tarybos pirmininkas ir Danijos premjeras paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame yra siūloma, norint sumažinti Danijos pasitraukimo iš Europolo veiklos neigiamas pasiekmes, Europolas išlaikys ryšius su, su Danija per bendradarbiavimo susitarimus tam, kad būtų išvengta bet kokių mm, veiklos spragų. Šitas sustarimo sustarimas turi būti sudarytas, bendradarbiavimo sustarimas turi būti sudarytas uh, iki gegužės mėnesio. Ir mes, kadangi kalbame apie dabartinį teisinį pagrindą, tai yra teisės, tai, tai tarybos sprendimą, tai iš to išplaukia dvi, du etapai. Visų pirma, kad Danija bus įtraukta į sąrašą tų valstybių, su kuriomis Europolas gali sudaryti bendradarbiavimo susitarimus, o antras etapas būtų jau pats bendradarbiavimo susitarimas. Tai yra du skirtingi teisiniai aktai. Europos parlamentas buvo taip pat e, užklaustas pasakyti, ką mano apie tai. Ir pirmoji konsultacija buvo skirta aptarti 2009 metų reglamentą 935 TVR, būtent įrašyti Daniją į sąrašą valstybių, su kuriais Europolas turi teisę sudaryti tarptautinius bendradarbiavimo susitarimus. Aš siūlau pritarti tam. Ir rimtas tarptautinis nusikalstamumas. E, terorizmas valstybėse narėse, visą tai reikalauja labai glaudaus bendradarbiavimo ir keitimosi duomenimis tarp visų ES šalių. Ir jeigu Danija staiga pasitrauktų iš Europolo veiklos, nenumačius sklandaus bendradarbiavimo režimo, per asociacijos sutartis atsirastų spragos veikloje Europolo ir ES pajėgumuose kovoti su nusikalstamumu ir tarptautiniu nusikalstamumu. Dėl to yra labai svarbu užtikrinti bendradarbiavimą tarp Danijos ir Europolo kuris apimtų ir atitinkamų duomen, asmens duomenų mainus, be abejo laikantis tam tikrų saugiklių ir duomenų apsaugos reikalavimų. Taip pat turėtų būti aišku, kad toks bendradarbiavimo susitarimas su Danija turėtų būti e, pereinamojo pobūdžio. Ir aš kaip pranešėjas norėčiau pabrėžti, kad iš tikrųjų labai svarbu tas pereinamasis pobūdis. Ir tai negalėtų reikšti tiesioginio pilna teisė dalyvavimo, pavyzdžiui, Europolo valdymo organuose arba prieigos, pilnos prieigos prie Europolo duomenų. Na ir dabartinė tas siūlomas bendradarbiavimo režimas galiotų, jeigu Danija taip pat geranoriškai bendradarbiautų. Taip pat ir Danijos įstatymuose turi būti integruota domino apsaugos direktyva. Iki 2017 metų gegužės pirmos dienos. Tai yra tokios sąlygos, kurių turi laikytis Danija, taip pat jį turėtų taikyti Europos teisingumo teismo jurisdikcija ir Europos duomenų apsaugos priežiūros tarnybos sprendimus. Per daug laiko nenorėčiau dabar gaišti pirmininkę, bet dar porą žodžių apie priežastis kodėl aš teikiu būtent tokias rekomendacijas. Bet gal tas priešas pristatysiu, kai kolegos užduos klausimus. Dėkuoju ponė Dės Demera, ačiū už tai, kad pristatėte mums pranešimą labai greitai ir dar paminėsiu, kad praėjusiame koordinatorių posėdėje jūs buvote paskirtas. Dėkuoju taip pat koordinatoriams už atidų įsigilinimą į šį labai sudėtingą klausimą, unikalų klausimą galima sakyti. Taigi dėkoju visiems už supratingumą ir dėkoju ponui Dies Demera, kad jis taip nedeltamas ėmėsi darbą. Šešėliai pranešėjai šiandieną irgi čia yra su mumis, taigi paprašysiu jų trumpai pasisakyti dėl to, ką ką tik sakė ponas Dies Demera. Ar jis eita teisinga linkme jų nuomonė. Taigi pirmą, ponė Kiničiai. Dėkoju. Dėkuoju pirmininkė. Labai trumpai. Noriu padėkoti ponui Dijas Demera už puikų darbą. Gilinantis į šį klausimą, e, dėkoju už pranešimą, ir, kuris mums labai aiškiai pristatė, koks darbas yra jau nuveiktas šio klausimu, taigi iš tiesų labai dėkoju. Ir dar trumpas komentaras. Akivaizdu, kad e, Danijos piliečių sprendimą reikia gerbti, bet e, mes dėl to atsidurėme labai sudėtingoje teisinėje ir politinė prasme situacijoje. Todėl reikia dirbti atidžiai, kad e, užtikrintume, kad Danija ir ES galėtų bendradarbiauti labai svarbiais e, terorizmo tyrimais ir kartu galėtų kovoti prieš organizuotą nusikalstamumą. Esu susitikinusi, kad ta, te, tas teisinis pasiūlymas, kurį dabar svarstome, turėtų būti patvirtintas kuo greičiau, taigi aš visiškai sutinku su laiko terminą, kai kada galima pateikti pakeitimus. Iš tiesų reikia greitai dirbti, laiko terminai turi būti trumpi tam, kad Europolas ir Danija galėtų pasirašyti asociacijos susitarimą. Bet e, čia reikalai taip pat yra susiję su būsimu, būsimais santykiais su e, sutarčių šalimis juk čia kalbame ne vien tik tai apie bendradarbiavimo susitarimą, bet ir apie teisinį aiškumą, kuris turi būti užtikrintas ES ir Danijos santykiuose. Žinome, kad duomenų mainai yra gyvybiškai svarbus, ypač kovojant su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu. Taigi aš labai džiaugiuosi, kad yra siekiama dirbti su šiuo klausimų ir baigti tą darbą kuo greičiau. Ir kad būtų mm, nustatytas bendradarbiavimas skaidriai ir laikantis sutarties dėl ES veikimo nuostatų. Taip pat ponat Peterson, Eldė šėlinės pranešė. Dėkoju pirmininkė, visų pirma dėkoju ponui Demera, kuris yra pranešėjas Jis dirba labai konstruktyviai ir nenuilsdamas šiuo klausimu. Ir aš esu labai už tai dėkingas. Taip pat noriu padėkoti ir už bendradarbiavimą ir konstruktyvų požiūrį, kurį pademonstravo mūsų komiteto kolegos, atsižvelgianti tai, kiek nedaug laiko turime. Visiškai sutinku su tuo, ką sakė pranešėjas ponas Demera dėl to, kad tokia sąranga turėtų būti laikino pobūdžio. Ir man tikrai labai gaila dėl to, kokie yra referendumo rezultatai. Ir kiti kolegos tą minėjo. Na, bet labai trumpai norėčiau pasakyti ačiū už tokį konstruktyvų požiūrį ir labai tikiuosi, kad šitas susitarimas bus, šita priemonė bus tikrai laikina. Dėkui. Ačiū, ponė Sargentinį žaliųjų vardu. Ačiū pirmininkė. Mūsų pirmininkė Terikabras negalėjo dalyvauti. Aš turiu du klausimus, gal jie ne visai skirti pranešėjai, ponui Dijas Demera, bet gal labiau komisijai. Na, pabandysiu užduoti tos klausimus ir pažiūrėsime, ar yra, rezulta, ar yra atsakymai. Mes norime suprasti štai ką. Po Danijos referendumo komisijos pirmininkas informavo Danijos premjerą, kad bus neįmanoma dirbti toliau taip, kaip dirbus, bet būtų galimybė užtikrinti ribotą bendradarbiavimą. Aš norėčiau suprasti, ką čia reiškia tas ribotas bendradarbiavimas. O antra, gruodžio 8 dieną praėjusiais metais Europos komisija pasiūlė Danijai dalinę prieigą prie Europolo duomenų bazės. Ir čia vėlgi galite atspėti, koks tas mūsų klausimas bus. Ką reiškia testinė dalinė prieiga prie Europolo domenų bazės? Ir ar Danija teiks Europolui duomenis savo ruoštų? Ir jeigu taip, kokie tai bus duomenis? Man įdomu, ar yra skirtumas dabar kokia yra situacija po referendumo ir kokia ji bus po to, kai baigsime pono Diezdemera darbą. Kuo skirsis tie duomenės, kuriais bus keičiamasi su Danija ir kuriais bus keičiamasi su tikraisiais Europolo nariais. Ačiū. Jeigu nėra kitų narių, norinčių pasisakyti, Brigita, prašau. Ačiū pirmininkė, aš labai trumpai noriu priminti tai, ką sakiau praėjusiame Libė posėdyje ir Katerina Kiničiai irgi tai paminėjo, kad štai, ką mes čia, tai, ką mes čia dabar darome, tai yra tiesiog beprotiškas žaidimas. Vakar buvo, tai yra Danijoje vyko referendumas, klausimas buvo, ar baigti bendradarbiavimą su Europolu. Atsakymas buvo taip, o mes dabar čia galvojame, kaip tą bendradarbiavimą pratesti. Ir aš visiškai sutinku su mūsų pranešėjų, kad tikrai svarbu tęsti bendradarbiavimą, bet aš noriu dar kartą priminti, kad jeigu politinės partijos ir vyriausybės yra tokios įsitikinusios, kad yra labai svarbu tęsti bendradarbiavimą, tai kodėl po galais tokį klausimą jie pateikia per referendumą. Tai tiesiog absurdiška. Nes be abejo, po to pasimato, kad į referendumo atsakymą nėra žiūrima rimtai. Referendume buvo pasakyta, kad reikia nutraukti bendradarbiavimą. Bet tai nėra daroma. Man atrodo, kad mūsų vyriausybės turi pasimokyti iš to ir ateityje dirbti kitaip. Na, bet kaip ten bebūtų, aš džiaugiuosi mūsų pranešėjo ponadės Demera pranešimu. Ir ypač norėčiau pabrėžti tai, ką jis rašo pranešime, kad e, to, bendradarbiavimo pobūdis turėtų būti pereina, per, laikinas, nes iš tikrųjų labai svarbu tas bendradarbiavimas, bet gal reikėtų dar e, apgalvoti, koks galėtų būti maksimalus laikotarpis, kada bendradarbiavimas galėtų vykti tokia tvarka. Ir taip pat aš tikrai pritariu tam, kad reikia ieškoti būdų, kaip Danijai vėl leisti būti pilna Europolo nare. Dėkoju. Tai buvo tokia tarsi slepiama tema, bet jūs palėtėte ją. Yeah, no, so, right, okay. elephant... Dabar mes žinome tai, kas buvo slepiama. O dabar norėčiau pasveikinti poną Dies Demerą, nes jam iš tiesų teko sunki užduotis pasaky, įvardinti daiktus tikraisiais vardais. Ir mes žinome, kad parlamento narių pozicijos išsiskiria. Pavyzdžiui, ponas Petersen, kuris yra kilęs iš Danijos, sakė, kad tai yra gana sudėtinga situacija, jis aiškiai tą įvardino. Ir manau, kad ponas Dėsdemera dabar elgsis taip, kaip mes sutarėm koordinatorių posėdėje. posėdėje. Ir visi, visi koordinatorių sprendimai buvo priimti atsižvelgiant į tvarkaraštį. Ir niekas neslėpia, kad mes čia remiamės susitarimais iki Lisabonos sutarties. Ir norėčiau dar kartą padėkoti visiems šešėliniam pranešėjam ir kad jūs taip profesionaliai reagavote. Na, o dabar prieš pasakydamas e, galutinius terminus norėčiau paklausti pono Dėsdemera, ar jis nori ką nors pasakyti. E, iš tiesų, dar atsiprašau, iš tiesų nėra komisijos atstovo ir tai nėra gerai, bet ponės Argentinė, aš paprašysiu, kad e, komisija jums atsakytų į jūsų klausimus. Jei galbūt kas nors iš komisijos galėtų tą padaryti, nes e, to atstovo, kuris būtų atsakingas už šį klausimą, nėra. Jeigu ne, tai tuomet suteiksiu žodį ponai Dės Demera. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip jau minėjau anksčiau, aš e, jums išvardinsiu keletą datų. E, e, kad iš, įvardinčiau pag, faktus. 2015 metais Danija dalyvavo įvairiuose veiksmais E, tai buvo virš 13 tūkstančių įvairių um, tyrimų. Tai yra labai svarbu paminėti, nes reikia paminėti, kad Danija yra 24 Europolo darbo grupėse narė ir e, ji dalyvauja e, taip pat ir Europolo operatyvinėje veikloje kovai su terorizmu ir tarptautiniu nusikalstamumu. Norėčiau padėkoti poniai Činiči už jos teigiamą nuostatą. Aš galiu jums pritarti, kad mūsų santykiai turėtų būti grindžiami tam tikrų teisinių pagrindų, tinkamų teisinių pagrindų. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs esate pasirengę ir toliau su manimi bendradarbiauti. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Mortonui Petersenui iš Alde frakcijos už jo paramą, už jo supratingumą ir už tai, kad jis mums e, pristatė, kokia iš tiesų yra situacija su tuo referendumu. Taip pat aš labai vertinu, kad jūs kalbate apie laikiną sprendimą. Ir aš tą tikrai norėjau pasakyti, nes nenorėčiau, kad atsitiktų taip, kad šiandien sakytume vienus dalykus, o rytoj kitus. Taigi dar kartą sakau ačiū Mortinai. E, klausimai, kuriuos uždavė ponė Terikabras, iš tiesų yra labai svarbus ir teisėti. Aš turiu atsakymus į tuos klausimus, bet būtų geriau, kad komisija į juos atsakytų, kaip ir minėjo pirmininkas. Tai galbūt reiktų tiesiog paprašyti komisijos, kad jį raštu atsakytų iš tuos klausimus. Ir aš norėčiau padėkoti koordinatoriams už palaikymą. O klausimas, kodėl buvo surinktas referendumas, aš dabar nenorėčiau kalbėti apie kitus referendumus, ar ne, ponė pirmininkė. Manau, kad mes turėtume pasimokyti iš šitų referendumų, kurie jau įvyko ir man tikrai labai svarbu, kad visi šešėliniai pranešėjai labai teigiamai nusiteikia. Dar kartą ačiū. I mean... Dėkoju, ponė Dėsdemera. Jūs labai puikiai techniškai pristatėte e, visą procesą. Aš norėčiau dar pristatyti galutinius terminus. Ir e, kaip žinote, e, Praėjusią savaitę taryboje buvo pristatytas e, Danijos tvarkaraštis ir iš tiesų yra labai svarbu, kad valstybė narė gautų naudos iš tam tikrų dalykų. E, prašau. Kad pabaigčiau šį klausimą, e, turiu dar pateikti E, tokią informaciją, yra numatyta, kad pakeitimai būt, bus teikiami tik anglų kalba iki kito pirmadienio, vasario 6 dienos 16 valandos. E, kita diskusija lybe komitete įvyks vasario 9 val. 9, 9 dieną 9 val. Jeigu jūs mane paremsite ir galė, jeigu aš galėčiau pasitikėti jūsų, jūsų parama, galbūt mes galėtume e, antroje vasario mėnesio plenarnėje sesijoje balsuoti jau plenarnėme posėdė arba vėliausiai kovo. Ačiū. Dėkoju. Taigi, e, Iki vasaro 6 galite teikti pakeitimus, diskusijos komitete vasaro 9, o plenarinėje posėdėje vasaro antroje sesijoje. Dėkoju visiems kolegoms. Dabar bus šeštasis darbo tvarkės punktas. Mes vėluojame. Atsiprašau. E, Tai bus organizacijos Amnesty International ataskaita dėl Italijos migrantų antplūdžio valdymo centro. Kolegos lapkričio 14 dieną e, koordinatoriai nutarė pakviesti Amnesty International atstovus, kad pateiktų informaciją šiuo klausimu nes e, taip pat buvo ir pasakyta, kad būtų verta pakalbėti su Italijos valdžios atstovais šiuo klausimu. Deja, iš šį e, mūsų posėdį negalėjo niekas atvykti iš Italijos e, valdžios atstovų, bet mes kviesime juos į kitus mūsų posėdžius. O man atrodo, kad susitikimas su Amnesty International yra tikrai labai svarbus dalykas ir norėčiau pristatymą atėjo Debiliso. E, kuris galbūt pateiks mums aktualią informaciją, kas vyksta pabėgėlių valdymo centruose Italijoje. Prašau, ponė Debeliso. Labas vakaras, dėkoju, kad pakvietėte mane. Kaip žinote, šimtai tūkstančių e, vyrų, moterų ir vaikų e, per viduržėmio jūrą atvyko pastaraisiais metais į ES, bėgdami nuo karo ir, ir nesaugios situacijos savo šal, šalyse. Ir jie, e, jie norėtų e, prieglopščio ir apsaugos, bet mes matome, kad kol kas Europos e, sąjungos e, e, institucijoms nepavyko sukurti legalaus migracijos kelio ir kol kas e, tie žmonės yra, turi pasitikėti prekeiviais žmonėmis. Ir E, šis klausimas yra labai svarbus pietinėms ES valstybėms, tokioms kaip Italija. O Italija dėjo labai daug pastangų ir iš tiesų tą reiktų pripažinti. Italija gelbėjo žmonių e, gyvybės ir kai per pastaruosius trejus metus e, tūkstančiai žmonių kasmet atvyksta į Italiją per jūrą, tai yra tikrai labai svarbu. Manau, kad pagrindinis iššūkis, iššūkis visiems e ES lyderiams yra e, bendras požiūris, kuris buvo pristatytas 2016 metais ir e, atitinkami pabėgėlių valdymo centrai meistrai ir požiūris į juos bei pavyzdinis metodas e, buvo pristatytas Europos komisijos 2015 metais ir birželio mėnesį tų pačių metų patvirtintas taryboje. E, tame e, veiksmų plane numatyti tam tikri veiksmai, kurių turėtų imtis Italijos valdžia. Tai yra reiktų rinkti naujų naujai atvykusių pabėgėlių E, piršto anspaudus. E, taip pat turėtų būti kiek įmanoma greičiau e, daromas skirtumas, skirstomi tie pabėgėliai, kas galėtų prašyti prieglopšio, o kas neturi tokios teisės. Ir, ir atitinkamus asmenys tuomet reiktų kiek įmanoma greičiau išsiųsti iš šalies. Taip pat pagrindinis tikslas buvo sumažinti e, nelegalios migracijos rautus iš Italijos į kitas ES valstybės nares. Ir e, čia e, daugelis pabėgėlių buvo gražinami vėl į Italiją pagal egzistuojantį Dublino reglamentą. 2015 m. E, rugsėjo mėnesį buvo pasiūlyti veiksmai susijęs su sienų apsauga. Ir iš tiesų tik 2000 e, asmenų 2016 metais iš Italijos e, buvo perkelti į kitas valstybės narės pagal tinkamą pabėgėlių paskirstimo planą. Ir todėl yra labai svarbu, kad būtų peržiūrėta Dublino sistema ir kad pagrindinė našta netektų tom valstybėm, į kurias pirmiausia atvyksta e, pabėgėliai. Ir 2015 e, metais Lampedūzos pabėgėlių centras buvo per, perdarytas į e, migrantų antplūdžio valdymo centrą ir taip pat buvo perdaryti ir kiti e, centrai svarbiausiose uostuose. Ir, ir reikia pabrėžti, kad žmogaus teisų pažeidimai e, pasitaiko ne tik tuose vadinamuose pabėgėlių valdymo centruose, bet ir kitose e, centruose. 2016 m. pradžioje Amnesty International nusprendė vykdyti naują projektą ir pabandyti nustatyti, e, kaip tokio požiūrio į tą migrantų valdymo centrą e, taikymas keičia žmogaus teisų situaciją. Mes e, paėmėme interviu iš 174 pabėgėlių ir migrantų įvairios dešimtyje miestų, taip pat susitikome su valdžios atstovais, su Europos komisijos atstovais, nevyriausybinio organizacijų atstovais. Ir e, Amnesty International paskelbė savo ataskaitą, kuri vadinasi Italijos migrantų antplūdžio valdymo centras. Ir šiame, e, šioje ataskaitoje mes nustatėme e, žmogaus teisų pažeidimus e, visose trijose sritise. Tai yra e, piršto spaudų e, rinkimas at, at, at, atranka pabėgėlių ir išsiuntimas iš šalies. Visose šitose sritise buvo e, pažeidžiamos žmogaus teisės ir netgi buvo taikomas fizinis smurtas ir e, ypač dėl ir, ir e, kadangi pagal Italijos teisę 24, daugiau nei 24 valandas negali būti asmuo sulaikomas, tačiau ir e, netgi tas e, tie, tie tie įstatymai buvo pažeidžiami dėl to, kad asmenys buvo sulaikomi labai ilgą laiką. Europos komisija e, leido Italijai taikyti fizinį, fizinį, fizinį smurtą tais atvejais, kuomet pabėgėliai atsisako duoti pirštų anspaudus. E, ir Italijos vidaus reikalų ministerija e, davė leidimus policijos darbuotojams e, leidimą taikyti smurtą, kuomet reikia priversti žmonės fizinę jėgą, e, kai reikia priversti žmonės duoti e, piršto atspaudus. Ir mes nustatėme, kad iš tiesų nėra būtinybės taikyti fizinę jėgą tokiais atvejais, kai žmonės atsisako duoti piršto atspaudus. Ir mes nustatėme, kad tais atvejais, kai žmonės atsisako e, duoti pirštų atspaudus, jie yra arba sulaikomi labai ilgam laikui, arba iš tiesų patiria fizinę jėgą. Ir mes surinkome 24 liudijimus tų e, žmonių, kurie buvo kuriems buvo taikoma fizinė jėga, jie pasakojo, kaip Italijos policija vertė juos duoti tuos piršto atspaudus. Ir e, pavyzdžiui, e, buvo sakoma, kad aš. E, Pavyzdžiui, Helen, 24 e, metų e, pabėgėlė, sakė, kad man kelis kart trenkė per veidą ir aš išsigandau, todėl daviau pirštų anspaudus. Taigi, matome, su kokia situacija susidūrė e, žmonės. Kiti sakė, kad juos spardė, mušė arba jiems grasino. Netgi buvo sakoma, kad buvo taikomas elektrošokas Ir e, kol, e, kol mes darėme tos interviu, kai kurie žmonės bandė kirsti sieną Italijos, Prancūzijos, pavyzdžiui, nes e, bet jie visiškai nenorėjo kryptis į teisėsaugą dėl to neteisėto elgesio su jais. E, ir dėl to e, yra labai sunku surinkti e, tikslius duomenis. E, tačiau mes, mums pavyko e, per kelis mėnesius surinkti 24 skirtingus liudijimus iš skirtingų miestų, iš skirtingų žmonių atvykusių iš skirtingų valstybių. Ir tie liudijimai yra labai panašus. Todėl mes galime daryti e, taip pat išvadas, kad e, e, kad tai yra mes taip pat išgirdome, kad ir kitos nevyriausybinės organizacijos ar žurnalistai sakė, kad jie taip pat girdėjo panašius pasakojimus. E, toliau pabėgėlio atranka yra kitas svarbus aspektas ir e, tas migrantų antplūdžio valdymo požiūris iš tiesų reikalauja nustatyti visų e, asmenų statusą ir atskirti e, prieglopščio prašytojus nuo nelegalių migrantų. Ir tas atrankos procesas iš tiesų vykdomas ne pagal e, atitinkamus teisės aktus. Ir e, dažnai žmonės negauna teisinės pagalbos, kuriai, e, kuriai jie turėtų teisę. Ir e, ta atranka vykdoma iš karto vos tik atvykus pabėgėliams, kai jie jau yra patyrę baisų baisę kelionę, e, kai buvo pažeidžiamos žmogaus teisės, kai kurie iš, iš jų buvo kankinami, prievartaujami ir taip toliau. Ir iš karto vos atvykus Italijos valdžia mano, kad e, jie gali taikyti tą atrankos procedūrą. E, toliau kita problema yra ta, kad tiems žmonėms nesuteikiama informacija apie jų teises, e, nors iš tiesų taip turėtų e, įvykti prieš vykdant tokią atranką. Ir dažniausiai ta atranka vykdoma tiesiog užduodant paprastą klausimą, e, dėl ko čia atvykai. Ir, e, ir žmonės bando atsakyti į tą klausimą, nors jie turėtų teisę gauti pagalbą kaž, kažkokią. E, toliau kitas, kitas rytis tai yra išsiuntimai iš Italijos. Ir, ir čia galima išskirti du tokius kritinius aspektus. Tūkstančiai e, žmonių turėjo pa, gavo e, e, nurodymus palikti šalį per septynias paras iš karto po to, kai jie tik atvyko, o kaip jie atvyko, aš jau minėjau, kokiamis baisiomis e, sąlygomis. Jie tiesiog gaudavo tos nurodymus, tą dokumentą, bet jiem nebuvo suteikiama jokia pagalba. Ir e, jie būdavo išsiunčiami vėl į tas šalis, iš kurių pabėgo, tai yra vėl e, e, į tas nesaugias sąlygas. E, toliau e, Italija rėmėsi tam tikromis dvišalėmis sutartimis su tam tikromis e, vyriausybėmis, kurios, kaip žinia, e, taiko represijas prie savo piliečius, pavyzdžiui, su Sudano vyriausybė. E, ir e, dažnai e, žmonės būdavo išsiunčiami neįvertinant rizikos jų gyvybei. Jie tiesiog būdavo išsiunčiami į savo kilmės šalis, nors ten e, jų e, laukia e, grėsmė patirti, patirti e, represijas. Ir iš tiesų e, yra įrodymų, kad Italijos vyriausybė nevertino tinkamai rizikos, su kuria susiduria e, tie žmonės. Ir pavyzdžiui, e, e žmonės iš Darfūro, e, jie iš tiesų patiria baisių žmogaus teisų pažeidimus, kurios vykdo Sudano vyriausybė, tačiau Italijai tai neatsižvelgdama juos išsiuntė atgal į Sudaną. Taigi mes padarėme išvadą, kad Italijos valdžia e, labai pažeidžia e, žmogaus teises visose trijose mano išvardintose sritise, e, kurios yra svarbios taikant e, migrantų antplūdžio valdymo centro e, požiūrį. Ir Italija kol kas e, ne, neverčiama prisimti atsakomybės už tokius žmogaus teisų e, pažeidimus. Taip pat aš manau, kad ES institucijos e, turėtų čia vykdyti tam tikras užduotis. E, iš tiesų reiktų peržiūrėti Dublino sistemą, e, kurios e, ir reikia atsižvelgti, kad pagrindinė priežastis, dėl ko žmonės atsisako duoti savo piršto anspaudus, E, yra ta dabar egzistuojanti sistema, todėl reikia užtikrinti atitinkamą apsaugos lygį e, pabėgėliams, kurie atvyksta. E, reikia užtikrinti, kad e, žmonės e, galėtų gauti tinkamą apsaugą. Amnesty International International susitiko su atitinkamais Italijos valdžios atstovais, pavyzdžiui, su vidaus reikalų ministru 2016 m. kovo mėnesį, tuo metu mes buvome tik pradėję vykdyti savo tyrimą. E, policijos ir vidaus reikalų ministerijos atstovai dažnai atmetė mūsų prašymus susitikti, mes siuntėme jiems e, info, e, oficialius laiškus, netgi pristatėme savo tyrimų rezultatus. Bet Italijos e, valdžia nusprendė neteikti mums jokios informacijos. Ir kai mūsų ataskaita buvo paskelbta 2016 m. lapkričio mėnesį, e, atitinkami Italijos valdžios e, pareigūnai per žiniasklaidą ėmė kritikuoti mūsų organizaciją. Mes manome, kad jiems nepavyko e, pateikti argumentų, kurie paneigtų mūsų tyrimų rezultatus. Yra klausimai, visai lė klausimai, kuriuos reiktų atsakyti e, šioje srityje ir dėkoju Jums už galimybę pristatyti. Dėkoju, jau beveik šešios, o dar yra labai daug klausimų. E, Kaip jau minėjau, mes norime pakviesti Italijos valdžios atstovus į mūsų posėdį, bet šiandien tai nebuvo įmanoma. Todėl mes bandysime tą daryti vėliau. E, ir bandysime pakviesti juos kiek įmanoma greičiau. O dabar pradėsime nuo ponios panelį. Gracieldo. Dėkui. Gerbiamas Debeli, Dėkui už tai, kad atkreipėte dėmesį į Italijos problemas. Aš esu laišką Italio, pasiuntusi laišką Italijos vyriausybei ir prašau, kad būtų atsižvelgta į Amnesty International ataskaitą, bet nesugavau, nesulaukiau jokios reakcijos. Norėčiau jūsų paklausti štai ko jūs sakėte, kad Dublino sistema nėra tinkama, kad ES nerodo pakankamo solidarumo. Ar tai nereiškia, kad mes realiai neįsileidžiame žmonių į Italiją? nėra susitarimo su Sudanu. Antras klausimas. Ar jūs negalvojote, kad tai, kad situacija prastėja, ir mm, taip pat situacija su Graikija yra nulemta ir santykių su Turkija. Kitas klausimas. Italijos vyriausybė ir jūsų santykiai su Italijos valdžios institucijom. Ne tik, kad su jumis nebendradarbiauja, bet nori ir diskredituoti uh, Amnesty International nori diskredituoti ir tai, kaip jūs bandote apginti žmogaus teisės. Taigi norėjau paklausti, ar jums svarbu, kad jungtinių tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras jūs remia Greta grupę, kuri užsijima žmogaus teisų apsaugą, smerkia situaciją Italijoje. Dėkoju. Tiek klausimų turėčiau jum. Dėkui. Toliau, ponia Šlain. Dėkui. Ir aš norėčiau padėkoti ponui Debelį. Šioje ataskaitoje išryškintos problemos, kurios kyla Lampedūzoje ir kitur. Kalbant apie žmogaus teisų apsaugą, situacija tikrai nėra gera. Ir netgi galbūt blogėja kai kalbame apie tą perkelimą prieglopščio prašytojų. Ir tai susiję su diskriminacija tautybės pagrindų ar pilietybės pagrindų ir pažeidžia Ženevos konvenciją. Tie, kurie nėra piliečiai tų valstybių, kurie gali būti perkelti, turi būti išsiusti atgal per septynias dienas. Ir aišku, kad to nesugeba padaryti, daugeliu atveju tokie žmonės perkeliami į prieimimo centrus, kurie yra kaip ir tie centrai, kuriuose yra žmonės prieš išsiuntimą atgal. Ir tokiuose centruose man teko susidurti su moterim, kurios turi visą, kurios turi teisės pateikti prieglopščio prašymus. Tie žmonės net negauna galimybės prašyti tarptautinės apsaugos. Ir tai reiškia, kad realiai toks centras net neatlieka savo kaip migrantų antplūdžio valdymo centro funkcijų. Nelabai suprantame ir ką Frontexas veikia tose migrantų antplūdžio centruose. Kai aš klausiau policijos, ką daro Frontexas, policija sakė, kad jie padeda paimti pirštų atspaudus. Tokiem žmonėm turėtų būti teikiama psichologinė ir kitokia pagalba, kad jie suprastų, ką jų pasakymai, kokia, kokia, kokias pasiekmes tai, ką jie pasako, gali turėti. Ir čia ta Dublino sistema irgi veikia. praktiškai tie žmonės yra įkaitai to, kad mes neturime veiksmingos migracijos politikos, kad nesugebame reformuoti Dublino sistemos. Turime tuos neteisingus kriterijus panaikinti, kad nebūtų pirma valstybė, į kurią tie žmonės atvyksta, už viską atsakinga, kad atsakomybė būtų padalinta tarp visų ES valstybių narių. Dabar susidaro įspūdis, kad taryba nori nusiimti nuo savęs bet kokią atsakomybę, ypač užtikrinant tų asmenų pagrindinių teisų apsaugas. Dėkui, Katerina. Dėkui, pirmininkė. Džiaugiuosi, kad gerbiamas Bėlį yra atvykęs šiandien į mūsų posėdį. Dėkoju už visą informaciją. Matau, kad daugiausia Italijos kolegos dalyvauja šioje diskusijoje, nes mums tai aktualu ir mes visi yra, esame iš tos valstybės, kurioje daugiausia migrantų, kuri yra migrantų antplūdžio centre. Jūs konstatavote, kad yra žmogaus teisų pažeidimų. Norėčiau pasakyti štai ką. Tiek daug migrantų 90, 180 e, tūkstančių migrantų atvyko į Italiją labai dažnai dramatiškomis ir sudėtingomis sąlygomis. Tai turime suprasti, kiek pastangų Italijai reikėjo, kad tuos žmonės galėtų primti tiek per migrantų valdymo centrus, tiek per kitas struktūras ir aišku, kad jos neveikia visos labai sklandžiai ir be jokių problemų. Aš norėčiau pakalbėti apie mažamečius, apie, apie nepilnamečius ir nelydimus nepilnamečius ir jų situaciją. Italija, Italijos valdžia deda labai daug pastangų kad primtų tuos nelydimus nepilnamečius. Ir aš pati siūliau, kokias priemonės galėtume naudoti tokiuose e, centruose, kur yra nelydimų nepilnamečių ir nepilnamečių. Ir siekiama, kad tie jauni žmonės gautų maksimalę pagalbą. Aš pritarčiau tam, ką sakė ponia Šlain. Turėtume šalinti tas problemas, kurios yra tokių centrų veikime. O taip pat reikia reformuoti Dublino sistemą. Teisingumo teismas irgi yra priemė sprendimą dėl nepilnamečių kad jie galėtų prašyti prieglopščio toje valstybėje narėje, kurioje pageidauja. Dėkoju Jum už šią informaciją ir tikimės, kad pavyks rasti būdų, kaip padėti tom valstybėm, kuriuom tenka didžiausia našta ir tikiuosi, kad sulauksime solidarumo iš kitų valstybių narių kad nebūsime paliktos likimo valiai. Ir pritariu jūsų minėtom išvadom. Dėkui. Dėkoju dabar, Ana. Aš norėčiau padėkoti ponui Debelį. Iš tiesų liūdna ataskaita. Liūdna skaityti, suprantant, kad Italija brangiai moka už tai, kad yra toje mm, linijoje. Mm. Ir tam avangardė ir turi priimti visus migrantus rautus, o kitos valstybės narės nesidalyja solidariai tą naštą. Ir taip pat labai liūdna skaityti, kad pažeidžiamos žmogaus teisės Ta pabrėžė ir Italijos kolegos, kurie lankėsi tose centruose. Ir ta migrantų centrų valdymo politika niekaip situacijos nepagerino. Ta esu pastebėjus ir Graikijoje. Ir pagrindinė problemų priežastis yra Dublino reglamentas, kodėl žmonės atsisakinėja duoti pirštų atspaudus. Ir tada dėl to kyla ir galimi žmogaus teisų pažeidimai. Kitas dalykas, kuris neramina, yra išsiuntimai, prisidengiant readmisijos sustarimais su tomis šalimis, kurios neturi jokių patikimų vyriausybių, kad tokius sustarimus susidarytų turiu galvoje Sudaną, Turkiją ir Malta dabar apsimeta, kad irgi tokį sustarimą su Libija pasirašys, nors Libija, kaip žinome, neturi vyriausybės. Tai toks sustarimas yra kaip figos lapelis pridengti esamam problemam. Ir ši problema neturėtų būti tik Italijos problema. Gaila, aišku, kad jų čia nėra. Ši problema yra taip pat ir Europos institucijų problema. Ir aš norėčiau, kad ponė Mogerinė, vyriausioji įgaliotinė ir komisaras Abramopolos galėtų būti čia, išklausyti jūsų ir pateiktų savo komentarus apie jūsų pateiktą ataskaitą. Jo lab, kad mes žinom, kad Maltos noras pasirašyti readmisijos sustarimą su Libija, kaip ir e, kartoja Italijos ir Sudanos, Sudano sustarimo pastangas ir tą tokį neaišku susitarimą su Turkija. Italija yra, kalbant apie Libiją, tokios politikos centras. Italija turi daugiausia informacijos apie Libiją, taip pat žvalgybinės informacijos ir tikrai puikiai supranta, kad toks sustarimas su Libija negali būti sudarytas, nes Libijoje nėra vyriausybės, tai yra veidmainiškumas ir tiesiog noras gražinti žmonės ten, kur jie buvo, e, tranzit, kaip, tranzit, kaip tranzito šalyje ir, ir e, tie žmonės vėl tada patirtų žmogaus teisų pažeidimus ir iš tiesų tokie dalykai yra liūdni ir, ir galim tik gėdingas išvadas padaryti. Ačiū, Ana. Taip iš tiesų, kaip vyriausybės reaguoja, tai kelia gailesti. Na, bet e, tokie jūsų komentarai nukelia mūsų diskusijas apie šį pranešimą, ko mes nenorėjome. Toliau panas Alaho. Dėkui pirmininkė ir ačiū už pristatymą. Na, yra, ar bent jau turėtų būti aišku, kodėl yra įmami imigrantų pirštų atspaudai ir kokiu tikslu tokie duomenys yra renkami. Aš nematau nei vienos teisėtos priežasties, kodėl migrantai galėtų atsisakyti suteikti pirštų atspaudus ar kitus reikalingus duomenis. Be abejo, aš sutinku su jumis, kad smurtas ir kankinimai tikrai yra nepriimtina, bet o ką jūs siūlote, kaip reikėtų elgti su tais migrantais, kurie atsisako duoti savo pirštų atspaudus? jeigu jų negalima sulaikyti arba fiziniu būdu įtikinti, tai tada e, piršto spaudų davimas tampa grinai savanoriškų dalykų ir tada visi gali pradėti atsisakinėti tai daryti arba e, neikti savo atvykimo valstybę arba iš vis dingti kur nors. Ir aišku, Italijos valdžios institucijų uh, E, veiksmai gal ir nėra patys tinkamiausi dabar, bet jiems reikia suteikti galimybės ir priemonės savo funkciją atlikti, nes tikrai nenorime, kad migrantai keliautų ten, kuriems patogiau. Ir jeigu norime to išvengti, tai kaip to pavyks išvengti, jeigu nebus įmanoma paimti visų reikiamų duomenų iš atvykstančio migranto pirmoje jo atvykimo vietoje. Kaip jūsų nuomonė būtų galima užkirsti kelią migranto keliavimą toliau į antrinės valstybės, nes tai būtų negerai, panas Kosta. Dėkoju, aš norėčiau Jums padėkoti už Jūsų ataskaitą apie tą depresiją keliančią situaciją e, migrantų antplūdžio valdymo centruose. Ir e, aišku, Italijos vyriausybė labai daugeliu pabėgėlių ir padėjo. Prisiminkime Mare Nostrum programą, pagal kurią buvo gelbėjami pabėgėliai. Ir buvo net ir e, lėšos tiekiamos iš kitų valstybių narių, e, kad, e, o paskui buvo nutrauktas tas finansavimas šitos Mare Nostrum programos, net, pažiūrėjau, Vokietijos finansų ministras atsisakė finansuoti tą programą. Ir ar jūs pasakytumėte, kad tai, kas dabar vyksta, yra sąmoninga atgrasimo politika? Taip pat Man būtų įdomu sužinoti, jūs sakėte, kad atitinkamos e, apie veiksmus atitinkamų valdžios institucijų, bet kas už tai atsakingas politinė prasme, kas politiškai turėtų atsakyti už žmogaus teisų pažeidimus Italijoje. Ir taip pat man aišku, kad matyt kitai būt negali, e, nes ir Italijos vyriausybė, ir e, e, iš tiesų ir, ir Europos komisijos atstovai kol kas nepasisakė apie jų su ataskaita. Man atrodo, kad reikia daryti spaudimą, kad jie kažkaip sureaguotų į tuos dalykus, kuriuos jūs minite savo ataskaitoje. Ačiū. You, Dėkoju, ponė Kosta, beje, sveikas atvykęs į mūsų komitetą. Nepasveikinau jūsų oficialiai, jūs dabar esate pilna teisės mūsų komiteto narys, taigi sveikinu prisijungus. Ir toliau, ponė Stevens. Norėjote pasisakyti? Dėkoju pirmininkė, kolegos, atidžiai klausiausi visų pasisakymų. Norėčiau padėkoti ponui Debelis už jo pristatymą ir turiu pasakyti, kad man pakankamai sudėtingai atrodo viskas, kalbant apie Italiją, nes nėra paminėta Graikija, o juk situacija abiejose valstybėse yra panaši. Taip pat reikėtų suprasti, kad turint omeny tokius didžiulius atvykstančius srautus, Italijoje. Tikrai Italijos institucijoms yra sudėtinga savo darbą atlikti gerai. Taip pat nepamirškime, kad yra didžiuliai logistiniai iššūkiai su tuo susiję. Be to, viena iš nuostatų Dublino e, reglamente numato prievolę atskirti pabėgėlius ir ekonominius migrantus, bet ne visada tai yra labai paprasta. Tačiau pagal Ženevos konvenciją tik tai tie, kurie yra karo pabėgėliai arba kurie buvo kankinami arba persekiojami dėl religinių ar panašių priežasčių, tik tai tokie žmonės gali prašyti prieglopščio. Tai yra visiškai kitokia situacija negu ekonominių migrantų padėtis. Todėl yra labai svarbu patikrinti atvykstančiuosius, kad jiems būtų užtikrinta tinkama apsauga. Jeigu jūs turite pasiūlymų, kaip tą padaryti, tai mielai juos išklausyčiau. Toliau dėl piršto spaudų ėmimo, kaip jau kai kurie kolegos minėjo, kaip būtų galima pagerinti situaciją. Kartais man susidaro vaizdas, kad bendrai paėmus pabėgėliai, pabėgėliams Amnesty International – ir galbūt kitos organizacijos patarė atsisakyti duoti pirštų atspaudus, kad jiems liktų įvairios pasirinkimo galimybės, bet juk sistema veikia ne taip. Jeigu mes tikimės, kad institucijos gerbs vargšus pabėgėlius, tuomet būtų visiškai logiška tikėtis, kad e, ir kad pabėgėliai rodys pagarbą taisyklėms. Ta pagarba turi būti abipusė. Taigi mes ragintume Amnesty International raginti pabėgėlius duoti savo pirštų atspaudus, tai yra leisti juos paimti. Nes juk būt, reikia pripažinti, kad tai yra vienintelis būdas, kaip būtų vėl įmanoma asmenys identifikuoti. Praktiškai visi iš jų atvyksta be dokumentų ir jie gali pasakyti, ką panorėja. Bet pirštų atspaudai yra vienintelis unikalus duomo, nurodo visas mes tapatybę. Ir jeigu tie pirštos spaudai yra paimami, tai tada galima sekti žmogų, kurie keliauja po, e, po Italijos. Taigi tikrai yra labai svarbios priežastis imti pirštų atspaudus. Todėl labai svarbu, kad nevyriausybinės organizacijos pabėgėliams teiktų objektyvius teisingus patarimus, o ne padėtų jiems apeiti sistemą. Taigi prašyčiau paraginti juos leisti imti jų pirštų atspaudų. Sistema jau ir taip pakankamai sudėtinga. Ir todėl visi susiję turi rodyti, prisimti savo atsakomybę, tiek pabėgėliai, tiek priimančios valstybės. Ir dar vienas dalykas dėl solidarumo stygiaus ES. Aš dėl to, kaip ir jūs labai apgailestauju, mes suprantame, kad Italija patiria didžiulį spaudimą, bet ir negalima tikėtis, kad nedidelis skaičius valstybių atliks visą darbą, o kitos sėdės nieko neveikdamos. Mes turime dirbti kartu, kartu pradėti ir kartu pabaigti darbą. Taigi lauksiu atsakymo į mūsų, mano klausimus. Dėkui ir dar paskutinis žodis džin, jeigu galima trumpai, o paskui žodį suteiksim ponui Debelis. Ačiū, aš nesilaikiau pagundą įsijungti į diskusiją. Turiu tris klausimus. Vienas noriu pasitikslinti. Kai jūs kalbėjote apie gražinimą į Sudaną ir kitas panašias valstybės. Na, aš girdėjau, kad policija dėrėjosi dėl tokių susitarimų. Ar jūs galite pati, pati, patikslinti, ar iš tikrųjų taip yra, o gal aš neteisingai supratau. Antra, mums iš pradžių buvo pasakyta, kad migrantų antplūdžio valdymo centrai turėjo užtikrinti tam tikrą uh, nuoseklų nuseklę praktiką ir visi galvoja, kad tai bus labai gerai. Ar jūs galėtumėte pakomentuoti į esą vaidmenį prieglapščio prašytojų paramos tarnybos vaidmenį ir kaip jų veikla siejasi su migrantų antplūdžio valdymo centrų veikla? Na ir trečias klausimas, mes vis girdime apie procedūras, apie Dublino sistemą. Ir klausimas yra, kur iš tiesų prasideda uh, prieglopšio prašymas. Yra iš ankstinis patikrinimas, kuris yra atliekamas prieš leidžiant e, pateikti prašymą. Taigi jūsų nuomonė, remiantis jūsų atliktais tyrimais, ar jūsų nuomonė paraiškos vertinimas prasideda veiksmingai tame neformaliame etape, kai žmonės yra e, iškeliami iš laivų, ar prieglapšio prašymo procedūra prasideda jau oficialiame etape, kai žmogus sėdi prie stalo ir prasideda oficialios apklausos. Dėkui, Džin. Na, iš tiesų, puikūs klausimai. Ir, e, kaip žinote, mes jau vėluojame. Aišku, tai ne jūsų kaltė bet gal galėtumėte per 5-6 minutės atsakyti ir žinau, kad jeigu kolegos norės daugiau informacijos iš jūsų, tai susitarsime dėl to. Bet prašyčiau kalbėti tiksliai, atsakyti tiksliai klausimus. Aišku, buvo daug ir šiaip komentarų pasakyta, bet tiesiog laikas spaudžia. Dėkoju, labai ačiū iš tiek daug įvairiausių klausimų, aš galėčiau valandų valandas juos su jumis aptarinėti, bet dėja negalime savo to leisti, bet šiaip, kaip pirmininkas ir sakė, tikrai nebijokite, susisiekite su mumis ir mes mielai atsakysime į bet kokius tolesnius jūsų klausimus ar komentarus. Na, nuo ko čia pradėti? piršto spaudų ėmimas ir identifikavimas pagal tai. Noriu pasakyti, kad Amnesty International tikrai ne, nekvestionuoja Europos vyriausybių teisės reikalauti piršto atspaudų iš tų asmenų, kurie atvyksta prie valstybių sienų ir neturi dokumentų. Mes tikrai to neneigiame ir galiu Jūs patikinti, kad mes tikrai nepatarinėjame niekam atsisakyti duoti pirštų atspaudus. Šitą noriu labai aiškiai pasakyti. Taip pat būtų tikrai neįmanoma to padaryti, net jeigu ir norėtume. O dabar to net ir nenorime. Nes policija užtikrina, kad piršto spaudų ėmimas yra atliekamas labai greitai po išlipimo iš laivo. Taigi Amnesty International atstovai net neturi tuo metu dar galimybės pasikalbėti su atvykstančiaisiais. Taigi tą noriu tikrai labai aiškiai pasakyti. Institucijų atsakomybė yra pateikti žmonėms informaciją apie jų teisės ir apie jų prievalės. Junktinių tautų pabėgėlių reikalų komisaras ir kitos organizacijos bendradarbiauja su Italijos institucijomis, kad e, būtų šitas tiklas įgyvendintas. Kodėl žmonės atsisako duoti pirštų anspaudus? Ne, buvo paklausta jų, e, labai dažnai tai buvo padaryta ir buvo pasakyta, E, kad priežastys yra pakankamai aiškios, ypač iš tų žmonių, kurie turi artimus giminaičius gyvenančius kitose ES valstybėse narėse. Ir jie tiesiog nežinojo, bet jie nežinojo, e, kaip pasinaudoti tą sistemą ar kaip pagal sistemą pasiekti savo giminaičius e, sparčiai, nelaukiant mėnesių mėnesius. Ir man atrodo, kad tai yra uh, visai teisėta priežastis, dėl kurios asmuo galėtų pasakyti, kad aš noriu, kad sistema man padėtų, e, kad būtų užtikrintos mano teisės. Na ir tai yra pats geriausias dalykas, kokį būtų galima įgyvendinti, norint užkirsti kelią nelegaliam keliavimui į kitas valstybės narės. Reikia žmonėms ne tik tai e, iš jų reikalauti, duoti pirštų anspaudus, bet reikia jiem ir paaiškinti, kodėl tai reikia padaryti ir reikia juos paskatinti pačius aktyviai dalyvauti tame procese. Jeigu tai būtų galima padaryti, pakeitus, pakoregavus dabartinę sistemą, kad būtų galima lengviau užtikrinti šeimų susijungimą ir kad būtų galima užtikrinti saugų e, koridorių į kitas valstybės. E, jeigu būtų galima siūsti padorius pabėgėlius rautus į kitas valstybės, tada mažiau žmonių atsisakytų duoti piršto anspaudus. Ir Italijoje mes matome, kaip vis mažiau Eritrėjos piliečių e, atsisako duoti pirštų anspaudus, nes jie galėjo pasinaudoti perkelimo sistemą. Kiti žmonės, kitų tautų žmonės neturi tokios teisės. Pavyzdžiui, sudaniečiai negali tokią sistemą pasinaudoti ir todėl jie dažniau atsisako duoti pirštų atspaudus. Tiek daug klausimų buvo užduota, tikiuosi, kad atsakiau šitą klausimą, jis mano galva buvo labai svarbus. Tuoj peržvelgsiu. Galiu patvirtinti, kad susitarimas tarp Italijos ir Sudano buvo, dėl jo poderamasi Italijos policijos Nei Italijos parlamentas, nei Italijos vyriausybė dėl to dėrėjosi, bet Italijos policija su atitinkamomis Sudano institucijomis, tai yra Sudano policija. Ir tai yra savitarpio uh, supratimo memorandumas, nebuvo viešinamas, bet kelias savaitės, kol kažkoks parlamento narys paprašė to susitarimo kopijos policijos vadovo ir jį paviešino. Toliau EASO vaidmuo migrantų antplūdžio valdymo centruose. Man ne viskas čia yra iki galo aišku. Mums ne viskas iki galo aišku. Be abejo, EASO labai daug laiko praleidžia teikdama informaciją e, apie perkelimo sistemą tiems žmonėms, kurie galėtų tą sistemą pasinaudoti. Tai jie tikrai palaukia, e, kol atliekamas pabėgėlių patikrinimas ir tada tie asmenys, kurie priklauso tam tikroms uh, tam tikros tautybės žmonėms, pavyzdžiui, retriečiams yra teikiama informacija, kad būtų galima pradėti perkelimo e, sistemą. Kada prasideda apklausa, ar iš karto žmogų išlipus iš, iš laivo? Na, man atrodo, priklauso nuo to, kaip pažiūrėsi. Oficialiai e, tas procesas prasideda tada Italijoje, kai asmo pateikia e, prašymą prieglopščiui gauti tai yra atliekama maždaug po kelių savaičių po išsilaipinimo. Bet mes norime pasakyti, kad dabartinis tikrinimas yra atliekamas taip, dėl ko žmonės net ir nepasiekia tos oficialios sistemos, bet jiems pradėjus kelioms valandoms ar kelioms dienoms po išsilaipinimo yra įteikiamas sugražinimo orderis ir jie net negali pradėti tos oficialios e, prieglobščio prašymo procedūros. Toliau solidarumo stygius, kad e, dėl to atsiranda įvairios naujos išsiuntimo formos. Na, čia irgi galima būtų pažiūrėti, kaip vyksta tikras procesas. Tikrai matome, kad solidarumo trūksta tarp ES valstybių narių ir matome, kaip to pasiekoje įgyvendinimas migrantų antplūdžio valdymo centrų nėra toks sklandus ir nėra realios funkcionuojančios perkelimo sistemos. Ir dėl to vis daugiau atsakomybės tenka toms valstybėms narėms, e, į kurias pabėgėliai atvyksta. Ir mes turime pripažinti, kad Italijos valdžios institucijos tikrai ne vieną kartą skyrė labai daug investicijų gelbėti gyvybėms jūroje, skyrė daug išteklių steigti prieimimo centrams ir padidinti pajėgumams, kad galėtų padėti atvykstantiems bet aš tikrai nedrįščiau teikti, kad teisės viršenybė nėra įgyvendinama ir galima ją būtų ją pražiūrėti dėl to, kiek daug žmonių atvyksta. Na, tokiam teiginiui aš negalėčiau pritarti, bet kokioms aplinkybėms esant. Ir taip tiesa, kad atvyksta į Italiją labai dideli skaičiai žmonių, dideli skaičiai, bet tai dar nėra krizė Jeigu šalyje yra krizė, pavyzdžiui, Libanas, Uganda yra pavyzdžiai, ten yra krizė. Reikia žiūrėti blaiviai. Būtent todėl mes sakome, kad saugus ir teisėti keliai žmonėms keliauti iš ten, kur jie yra, į Europą. Ir reikia suteikti jiems galimybę e, pasinaudoti teisę gauti prieglopsti. Tai yra irgi vienas iš būdų sumažinti nelegalius būdus patekti į Europą. Turbūt viršiau man skirtą laiką. Na, labai sudėtinga, nes labai daug buvo klausimų užduota, tikrai puikios diskusijos, jūs nu, čia mus paraginote pa pagalvoti ir kolegos iš Italijos labai konstruktyviai su jumis bendravo. Taigi tikrai buvo puikus sprendimas, kad atvykote pas mus, nors Italijos valdžios atstovai ir neatvyko nes mūsų nuomonė įvyko tos diskusijos, kurių mums ir reikėjo, gavome naujausios informacijos ir e, mūsų santykis su NVO yra labai svarbus, e, ypač su Amnesty International, tai dar kartelį dėkoju už tai, kad atvykote ir dėkoju kolegoms už tokias puikias diskusijas. Nors, aišku, šitie klausimai dar yra negalutiniai ir mes dar tikrai prie jų dirbsime. Dėkoju, ponė Debelis. Kaip žinote, mums liko labai nedaug laiko, nors yra svarbus klausimai, kai kurie e, kantriai laukia šių klausimų. Aš norėčiau atsiprašyti kolegų, kurie, buvo, kurie rengė du paskutinius darbo tvarkės punktus. Dabar septintas darbo tvarkės punktas - vienodo leidimo apsigventi trečių šalių piliečiams forma. E, pona, po, ponė Halaao, labai atsiprašau, kad taip vėluojame. Tai yra labai techninis klausimas. Čia jūs pristatysite bendrus e, bruožus, e, kaip galėtų įsigalioti vienodą leidimą apsigventi trečių šalių piliečiams formą valstybėse narėse. Prašau, ponė Hala A. Dėkoju, ponė pirmininkė, šitas komisi, e, komisijos pasiūlymas pakeičia 2002 metų reglamentą. Ir čia yra kalbama apie vienodą leidimo apsigyvendinti trečiųjų šalių piliečiams formą. Ir šitas pasiūlymas bando sumažinti valstybių narių interpretavimą. Ir, e, kalbant apie įvairius su saugumu susijusius, susijusius aspektus ir taip pat atitinkamus techninius klausimus, pavyzdžiui, kokie, kokios medžiagos ir technologijos yra e, naudojamos. Taip pat siekia e, e, išdu, išduoti moderne, modernesnės leidimo gyventi korteles ir panašiai. Tai yra, e, taip pat šiam pasiūlymui yra siūlomas šešių mėnesių pereinamasis laikotarpis. E, atrodo, kad jis neturės poveikio ES ar valstybių narių biudžetui. E, šis pasiūlymas, kaip sakėte, yra labai trumpas ir labai techninis. Todėl yra labai sunku čia atrasti kažkokius politinius aspektus. E, komitete jau įvyko pirminis pasikeitimas nuomonėmis su komisija ir aš čia klau, uždaviau eilę klausimų susijusių su proporcingumu. E, proporcingumo principų ir e, gavau atsakymus, bet ne visi jie mane tenkino, bet e, nusprendžiau e, palaikyti šį pasiūlymą, bet teikti savo pakeitimus. Aš kalbėjau su šešėliniais pranešiais, ne vienam iš jų nereikia kažkokio susiteikti susitikimo. Tiesiog aš paklausiu šešėlinių pranešėjų, ar jie nori teikti pakeitimus iki siūlomo e, galutinio pakeitimų teikimo termino. E, Tai dar vienas dalykas, praėjusi penktadienį mane informavo, kad tarybos teisės tarnyba nėra patenkinta vykstančių procesų. E, jiems atrodo, kad šitas pasiūlymas turėtų būti padalintas į dvi dalis. Į viena, viena dalis būtų skirta Šengeno valstybėms, kita ne Šengeno valstybėms. Komisija e, pritarė tai rei, šiam pasiūlymui, tai reiškia, kad reikia keisti 2002 metų e, reglamentą. Aš nežinau, kokį poveikį turės šitas, e, e, e, šitas procesas, bet manau, kad tiesiog galbūt reikia laikytis pirminio plano. E, E, dėkoju, man atrodo, kad jūs sumušėte rekordą, kaip greičiausiai galima pristatyti pranešimą. E, dabar suteiksiu žodį norintiems pasisakyti, ponė Kengė pirmiausia. Quanto, uh, so, sorry, like minute, please? Prašau kalbėti nelgiau kaip vieną minutę, nes mums tikrai nebeliko laiko. Eh, Bravissimo. E, ehm, come shadow rapporteur, hanno... Kalbėsiu labai trumpai, aš esu šešėlinė pranešė ir savo frakcijos vardu norėčiau palaikyti pranešėjo pasiūlymą. Iš tiesų yra labai svarbu, kad būtų vienoda leidimo apsigvendinti e, forma ir e, tekste nėra kažkokių prieštaringų dalykų. Esminis mūsų prioritetas yra uh, harmonizuoti leidimus apsigyventi. E, ir turime taip pat užtikrinti atitinkamą saugumo lygį. Komisijos pasiūlymas ir eina šią linkmę. E, pritardami pranešėjui mes siūlome palaikyti šį pasiūlymą. Dėkoju, toliau S, jūs buvote SRD frakcijos e, šešėlinė pranešė. Toliau. Monsieur le Président, merci. Euh, Dėkui, pirmininkė. Taip, tai labai techninis dokumentas. Ir man neaišku, kodėl čia tuos pakeitimus reikia daryti, e, kodėl tuos pakeitimus reikia daryti, nes arba visiškas harmonizavimas arba ne, o čia mes nei taip, nei taip regis. Mm, stovime kažkur per vidurį, galbūt tas reikalingas siekiant didesnį saugumą, užtikrinti remiantis būtinumo ir proporcingumo principais. Bet e, pranešėjas neatsakė į šešėlinių pranešėjų patiktus klausimus, tai atsakytų galbūt mums būtų aiškiau. Susitarimas tarp tarybos ir komisijos regis jau išsikristalizavo, kai kalbame apie Šengeno ir ne Šengeno zonos šalis, kadangi tekstas techninis, tai aš nežinau, aš nemanau, kad reiktų dviejų pasiūlymų Šengeno ir ne Šengeno šalims Ir iš tiesų, ar čia taryba jau neįsijautė per daug ir nedubliuoja kai kurių dokumentų. Dėkoju, ar dar norėtumėt ką nors pridėti, ponė pranešiau, dėkoju, aš trumpai atsakysiu poniai Veržia, iš tiesų šis pasiūlymas nesiekia visiško suvienodinimo, bet tai yra ėjimas tą linkme. Tikslas šio pasiūlymo yra sumažinti įvairių interpretavimų e, skaičių skirtingose valstybėse narėse dėl to paties klausimo. Ačiū. E, iki vasario 7-12 val. galite teikti pakeitimus. Finally... Ir galiausiai kolegos mums liko paskutinis darbo atvarkės punktas, tai yra nuomonė dėl INTA pranešimo, dėl siekiant, e, kuris vadinasi siekiant naujo ES ir Turkijos priekybos susitarimo ir muitų sąjungos modernizavimo. Mūsų pranešėjas yra ponas Čaba Šogor, e, pona, ponė Sala e, pavaduos pranešėja. Buvo pateikti 68 pakeitimai galbūt dabar pristatysite e, tuos pakeitimus. And, okay, to... Tie, kurie nori pasisakyti, suteiksiu jums žodį, bet pirmiausia žodis ponui Masola, o paskui tiems, kurie prašo žodžio. Prašau, Roberta. Uh, Kaip sakė Klodai, aš pono Šogor pakeičiu. 68 pakeitimai yra pateikti pono Šogor nuomonė. Daugelis tų pakeitimų iš tiesų yra geri, jie geriau aiškina situaciją, pavyzdžiui, dėl apskritai vizų liberalizavimo e, Turkijai ir 70 du kriterijai yra numatyti tam liberalizavimui įvykdyti. Taip pat pakeitimuose išreiškiama, uh, išreiškiamas nusivylimas, kad žmogaus teisų situacija e, Sirijoje, e, Turkijoje suprastėjo ir taip toliau. Bet pranešėjas mano, kad Europos sąjungos ir Turkijos muitų sąjungos klausimas turi būti atskirai svarstomas nuo Turkijos galimo stojimo į Europos sąjungą. Nes e, ir politiškai, ir techniškai lengviau yra susitarti dėl to klausimo. Pranešėjas taip pat pabrėžė, kad pagrindinių teisių apsauga ir teisinės valstybės principų įtvirtinimas yra būtina sąlyga tokiam susitarimui. Ir kompromisiniuose pasiūlymuose pranešėjas ir bandys, kad būtų orientuotasi į muitų sąjungą ir vizų liberalizavimą ir nekalbama apie Turkijos galimą stojimą ir migraciją. Pakeitimus galima pateikti iki 2 vasario ir Manau, kad tai bus naudinga. Dėkui. Aš pakeičiau Katę Piri. Jinai norėtų pabrėžti, kad Turkija yra labai svarbi ES partnerė tiek ekonominė, tiek politinė prasme, dėl to labai svarbu modernizuoti uh, dabartinį muitų sąjungos susitarimą, tą ir siūlo Europos komisija. Bet yra keletas problemų, kurias jinai norėtų pabrėžti. Pirmiausia, jinai nori atkreipti dėmesį tai, kad turime atsižvelgti į politinę situaciją šiam klausimui svarstyti, nes dabar Turkijoje tebėra neįprastoji padėtis, o praėjusiu metu lapkritį parlamentas balsavo, kad Turkijos stojimas būtų užšaldytas, stojimo dėrybos būtų užšaldytos. Bet iš kitos pusės labai svarbu, kad Turkija nenusigręžtų nuo ES, būtų ES partnerė ir čia muitų e, sustarimo modernizavimas yra labai svarbus. Vizų režimo liberalizavimas prisidėtų prie muitų sąjungos įgyvendinimo, bet tai nėra šio pasiūlymo dalis. Kalbant apie vizų liberalizavimą, yra tie reikalavimai, kuriuos Turkija turi vykdyti, kad tas kad vizų sistemą būtų galima liberalizuoti. Moderni šio laikinė mūtų sąjunga turėtų taip pat turėti ir atskirą skyrių dėl žmogaus teisų užtikrinimo ir jį laukia e, kompromisinių pakeitimų ir diskusijų su šešėliniais. Toliau aš noriu pakalbėti ponė, pono Deltono vardu, kuris yra EKR šešėlinis pranešėjas. Jis pritarė šiam nuomonės projektui, bet pabrėžė, kad čia yra tam tikrų aspektų, kurie grinai su priekyba susiję ir geriausia būtų, kad INTA komitetas šiais klausimais pasisakytų. Muitų sąjunga ir jos atnauinimas labai svarbis rytis prekybai, žemės ūkiui, energetikai. Kalbant apie vizų liberalizavimą, ponas Daltonas siūlo pakeitimų ir sako, kad vizų režimo liberalizavimo klausimas turi būti svarstomas atskirai nuo muitų sąjungos. Europos sąjungas turėtų suteikti mm, palankų vizų režimą tik tai tom šalim, kurios įvykdo su to susijusius reikalavimus. To apie Turkiją negalime pasakyti, nes dar septynių standartų jinai nesilaiko tarp jų ir biometrinių kelionės dokumentų, kurie atitiktų ES standartų, taip pat E, tai apima teisės aktus susijusius su kova su terorizmu, e, duomenų apsauga ir ES ir Turkijos readmisijos sustarimo įgyvendinimo. Turime du narių pasisakymus. Marija Kristin pirmiausia. Dėkui, pirmininkė. Mes esame piliečių laisvių teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Ir čia prašo kad mes išreikštume nuomonę apie intos pranešimą. Tai mus, aišku, domina ne prekybos, ne komerciniai klausimai, o teisinės valstybės ir demokratijos situacija Turkijoje, valstybėje, su kuria ES nori modernizuoti muitų susitarimą. Ir dėl to aš esu nusivylus pranešėjo siūloma nuomonė, nes ta nuomonė yra kaip intos komiteto nuomonė, o ne kaip laisvės, laisvių teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonė. Turkijoje žmogaus teisų apsaugos ir apskritai e, laisvių užtikrinimo srityje yra daug problemų ir lapkritį parlamentas prašė, kad būtų užšaldytos dėrybos dėl Turkijos stojimo į Europos Sąjungą. Ir aišku, muitų e, susitarimas nėra visiškai už tų dėrybų ribos. Tai susiję su Turkijos prašymu uh, savo laiku tapti uh, ES priekybos erdvės nare. Taigi mes kaip piliečių laisvių komitetas pirmiausia turime žiūrėti, kaip Turkijoje užtikrinama žmogaus teisės ir demokratija ir kaip tą daro mūsų ES komerciniai partneriai šioje šalyje. Aš esu pateikus pakeitimų šiuo klausimu ir kalbant apie mūsų frakcijos poziciją. Taip mes pritarėme, kad tas muitų sąjungos sustarimas būtų modernizuotas. Bet pabrėžėme dar kartą labai blogą situaciją žmogaus teisų srityje. Dėkui. Labai atsiprašau, bet labai prašau parlamentarų kalbėti kuo trumpiau ir taip pat pirmininkas atsiprašo vertėjų. Dėkui pirmininkė. Aš manau, kad labai daug gerų pasiūlymų žmogaus teisų srityje yra e, šiame pranešime, šioje nuomonėje, bet per daug jos turinys yra prekybinis, labiau atitinkantis inta komiteto dvasę. Ir laikas tokiam pranešimui nėra pats geriausias. Mes pasisakėme už tai, kad būtų užšaldytos dėrybos su Turkija, tai turime užšaldyti, ko gero, ir murtų, muitų sąjungos atnaujinimą. Ne dabar laikas yra tą susitarimą atnaujinti, kai esame pasiuntę rimtą signalą Erdoganui dėl galimo Turkijos stojimo Europos sąjungą. Muitų sąjungos modernizavimas ir vizų režimo liberalizavimas yra dvi atskiros rytis, tai nėra tas pats daug ką dar galėčiau pasakyti, bet pagrindinis klausimas yra tai, kad netinkamų laikų mes šį dalyką svarstome. Pirmininkas, tie 68 pakeitimai, ko gero, aiškiai atspindi skirtingų frakcijų poziciją dėl pono Šogar pranešimo. Labai atsiprašau kolegos, kad neturime daugiau laiko diskusijom, kada be iškiltų ES ir Turkijos klausimas, tai iš tiesų tai yra svarbus klausimas, laiko dėja neturime, turime ir komisijos atstovą, tai kadangi jau 10 minučių kaip viršijome posėdžio laiką, tai komisija tikiuosi raštu atsius komentarus ponui Šogor, o ponė Metzola, kadangi jau atsistojus ir bando išbėgti, tai turbūt sutinka su viskuo, ką aš pasakau. Čia, kaip sakoma, ne viešas komentaras, o rytoj kolegos susitiksime 9 ryto. Thank you.